Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu unserer Sitzung. Brangus kolegos, sveikiname šiandien iš ryto susirinkus į šį posėdį. Tikrai reikės e, dėl daug klausimų balsuoti. Tiesa, prieš perinant prie jau rimto darbo, noriu pasveikinti lankytojų iš Kalabrijos grupę. Kolega Perilo juos e, pasikvietė pas mus į aplinkosios komitetą. Taigi sveiki, Kalabrijos žmonės. Kągi. Galbūt dabar pereikime prie 22 darbo atvarkės punkto. Nykstančių laukinės faunos ir floros rušių tarptautinės priekybos konvencija. So, Sie haben alle Ihre Abstimmung ko gero jau turite pasiruošę balsavimo korteles, kadangi balsuosime komitete elektroniniu būdu. Taigi naudokite, kai reikės tas korteles. So, dann geht's auch schon los. Tai kągi, pirmyn. 28 pakeitimas su žodiniu papildymu. Balsuokime. Siūlau balsuoti dabar. Ja, bitte. Prašom. Ponas pirmininkė, mūsų frakcija yra prieš šį žodinį papildymą. Žalieji prieš žodžių patiktą papildymą. Taip pat ir liberalai lyg ir. Taigi negalime balsuoti dėl šio papildymo. Taigi balsuojame dėl 28 pakeitimo senąją redakciją. Brangus kolegos, galbūt pakeldami ranką balsuokime ir tai tai kilus abejonių pasitikrinkime elektroniniu būdu. Taigi teirausiu, kas už 28 pakeitimą pirminėje senojo redakcijoje. Ačiū, kas prieš susilaiko, atmesta. 27 pakeitimas. Kas už 27? Kas prieš? Susilaiko, atmesta. 29. Kas už 29 pakeitimo? kas prieš, susilaiko atmesta. Toliau 30 pakeitimas. Žodžiu pateiktas yra papildomas pakeitimas. Mes esame prieš šios du pakeitimus pateiktų žodžių. Taigi prieš abu pakeitimus, prieš 30 ir 31 žodinius papildymus. Taigi balsuojama dėl senos redakcijos, kas už 30-ąjį papildymą senatinoje redakcijoje, kas prieš 30. Atmesta. 31 pakeitimas. Kas už 31 pakeitimą be žodinio papildymo. Kas prieš. Taip pat atmesta. 32 atsiimtas, 33 taip pat atsiimtas, 34 dabar pakeitimas. Kas už 34? Ačiū, kas prieš. Susilaiko atmesta. 35. Kas už? Dėkoju, kas prieš. Susilaiko atmesta priimta, patvirtinta. 36 atsiimtas. 38 ir 54 yra vienodi, galima dėl jų abiejų balsuoti iš karto. Tai kas yra už šiuos du pakeitimus? 38, 54. Ačiū. Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. 39 pakeitimas. Kas už? prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Taigi 39 pakeitimas, balsuokime elektroniniu būdu. Danke. Dėkuoju. Balsavimas baigtas. galbūt tikrai neblogai buvo, kad pasitikrinome 25 už, 24 prieš, vienas susilaiko. Taigi per plauką. 40. Kas už 40 pakeitimo? Kas prieš? Susilaiko. Ko gero tas pats rezultatas, bet dėl viso pikto pasitikslinkime elektroninis balsavimas. Prašau balsuoti. Ar jau visi balsavote? Ne. Priešingai. 25 už, 26 prieš. Niekas nesulaikė atmesta. 41 pakeitimas. Kas už? Dėkoju. Kas prieš? Balsuojame elektroniniu būdu. Prašau balsuoti dabar. Balsavimas baigtas. 25 už, 26 prieš atmesta. 42 pakeitimas. Kas už 42? Kas prieš? Gal dar kartą pabalsuokime elektroniniu būdu. Prašau balsuoti. Balsavimas baigėsi. Štai matote, jau geresnis rezultatas 25 už 25 prieš. Mano aparatas neveikia, ponas pirmininkė, bet aš buvau prieš. Tai gal persikite į kitą vietą kad jau kitą kartą balsuodama tikrai pareikštumėte savo valią. Ačiū, brangus kolegos jeigu sutiks. Galbūt reikėjo balsuoti dėl visų šių pakeitimų kartu. Penkšim ketvirtas, penkšim trečias. Jie visi susiję su skirtingomis rūšimis Madagaskare. Ir tikrai mūsų nesutarimai yra minimalūs. Taigi mums norėtųsi, kad atsirastų mokslinio įrodymų, pagal kuriuos tas rušis būtų galima įtraukti į sitės konvenciją. Taigi gal tos rūšis ir turi būti įtrauktos, bet nėra mokslinio įrodymų kol kas. Taigi nereikia balsuoti dėl kiekvienos rūšies atskirai, kadangi pats Madagaskaras siūlo jas įtraukti į sitės konvenciją. Tai ką žino, ar verta čia dėl atskirų pakeitimų balsuoti. Atleiskite, mes dar dėl 42 balsuojame pakeitimo. Kolegijos skundėsi, kad aparatas nesuveikė, balsavimo mašina. Tačiau 25-25 buvo balsų pusiausvėra. O mano sekretoriato atstovai, kur uždėjausi, balsavimo negalima pakeisti. Balsavome, nusprendėme. Tačiau viena narė ar narys neturėjo balsavimo kortelės. Štai kokia problema iškilo.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 o toj technika atskubės pas ponę Parvanovą, kad pažiūrėtų, ar veikia ar neveikia jos balsavimo technika. Taigi 42 atmestas. Dabar galime perėti prie 43 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Reikia pasitikrinti, aš manau. Prašau balsuoti elektroniniu būdu. Apšimung išlas. Balsavimas baigėsi. 26 už ir 26 prieš atmesta. 44. Balsuojame dėl 44, kas už. Kas prieš. Kartojame tą pačią, žinoma, procedūrą, balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas baigėsi. Dvidešimt penki už, dvidešimt šeši prieš atmesta. Keturiasdešimt penktasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Dar kartą elektroniniu būdu pabalsuokime. 45 pakeitimas. Balsavimas baigtas. 26 už, 27 jau prieš. Atmesta. 46 pakeitimas su žodiniu papildymu. Niekas neprieštarauja šiam papildymu, tai 46 pakeitimas kas už. Prieš. Patvirtinta. Jeigu nesutinkote, pasitikrinkime. Balsuokime dėl 46. Balsavimas baigtas. Aš nesuklydau. 33 už, 20 prieš, 1 susilaiko patvirtinta. 47 su žodiniu papildymu, kas už, kas prieš susilaiko patvirtinta. 48. Kas už? 48 pakeitimas. Kas prieš? Susilaiko, reikia pasitikrinti. Balsuokime elektroniniu būdu. Baigtas balsavimas. 25 už 29 prieš atmestą. 49 pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaiko atmestą. 50. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 51. Už. Prieš. Susilaiko atmesta. 52. Už. Prieš. Susilaiko taip pat atmesta. 53. Už. prieš, susilaiko atmesta. Vargšas kritonas, visi pakeitimai atmesti. Beveik visi. 55 pakeitimas. 55 pakeitimas už. Prieš susilaiko patvirtinta. Peršokame prie 59, kas už. prieš susilaiko patvirtinta. 60. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. 61. Atsiimtas. 62. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. Jau situacija gerėja. 63. Pakeitimas už. Prieš susilaiko patvirtinta. Ar galbūt dėl visų kartu reikėtų balsuoti iki 68 imtinai? Ne, kažkas nesutinka. Tai 64 pakeitimas, kas už? Prieš susilaiko patvirtinta 65, kas už? Prieš susilaiko patvirtinta 66 už. Prieš susilaiko patvirtinta 67 už. Prieš susilaiko patvirtinta 68 už. Ačiū prieš susilaiko patvirtinta. Kągi dabar preambolė. Pirmasis punktas už. Prieš susilaiko atmesta. 2. Antrasis už. Prieš susilaiko atmesta. Trečiasis už. Prieš susilaiko atmesta. Ketvirtasis. Už, prieš, susilaiko atmesta. Penktasis. Už, prieš, susilaiko atmesta. Beveik vienodi šešas bei septintasis. Taigi dėl jų abiejų balsuokime kartu. Kas už šešą septintą? prieš, susilaiko atmesta. Aštuntasis. Už, prieš, susilaiko patvirtinta. Devintasis. Už, prieš, susilaiko patvirtinta. Perėmė prie 11 pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtinta. 12. Už. Prieš. Susilaiko atmesta. Prie žodinio pakeitimo periname prie JA Niekas e, neprieštarauja šiam pakeitimui, taigi balsuome dėl žodinio papildymo. Preambulės punktas JA. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 17 su žodiniu papildymu. Galbūt 18 geriau panagrinėkime. Taigi dėl 18 balsuojame. 17 nereikia balsuoti. 18. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtinta. 19. Už. Prieš. Susilaiko atmesta. 20. Už. Atleista suklydo 21. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtinta. Dvidešimt trečiasis. Balsuosime dėl pirmos dalies iš pradžių. Kas už? Kas prieš? susilaikė patvirtinta. Balsuokime elektroniniu būdu dėl viso pikto. 23 pakeitimas, pirmoji dalis. EPP frakcija yra vienu žmogumi per daug, kažkas turėtų nebalsuoti. Europos liaudės partijos frakcijos narių yra per daug vienu žmogumi. Koordinatorius jau nuspręs, galbūt koordinatorius nebalsuoja. Taigi balsavimas baigtas. 33 už, 23 prieš patvirtinta. Antroji dalis šio pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Ir trečioji dalis. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 24 pakeitimas. Už, prieš, susilaikė patvirtinta. 25 už, prieš, susilaikė patvirtinta. Taigi baigiamasis balsavimas. Kas Už šią rezoliuciją balsuokime elektroniniu būdu, kad būtų galima užfiksuoti balsavimo rezultatą. Taigi balsuokime. Balsavimas baigtas. 48 už, 2 prieš, 6 sulaikė. Aiškus rezultatas. Nuoširdžiai sveikino pona pranešėją parengusi šį vis dėlto, sakyčiau, svarbų pranešimą. Ačiū. Dabar kitas darbo atvarkės punktas, 23. Dujų tiekimo saugumas. Pranešėjas kolega Boguslavas Sonikas. Ko gero iš karto galime balsuoti. Trečias pakeitimas. Trečiasis pakeitimas, kas balsuoja už, kas prieš, susilaiko pritarta. 34 pataisa, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Ketvirtoji pataisa, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 35 pataisa, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 36, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 37, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 5, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Priimta. 38. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Šeštoji pataisa, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 39 balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, prieš susilaiko atmestų, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. Septintoji pataisa, kas už prieš, susilaiko pritarta. 40 pataisa, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 41, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 42, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Keturiasdešimt trečioji, kas už. Prieš susilaiko atmestą. Dėl 44 pataisos balsuosime tik tai už tą tekstą, kuris, už tą dalį, kuri e, yra balsavimo sąraše. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Aštuntoji pataisa, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Devintoji balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš, neaiškus yra balsavimo rezultatas, taigi Dėl antrosios dalies pasitikslinsim elektroniškai. Pradėkime balsuoti. Balsuoti baigiame. 31 <clears throat> balsas už, 25 prieš. Antrai daliai taip pat pritarta. Dešimtoji pataisa, kas už, prieš susilaiko pritarta. Dėl 45-osios balsuoti nereikia. 46-oji, kas balsuoja už. Ačiū, kas prieš. Susilaiko pritarta. Už prieš susilaiko patvirtinta. 48 už prieš susilaiko patvirtinta. 11 pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtinta. 49 pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtinta. 12 už, prieš susilaiko patvirtinta. 13 už prieš susilaiko patvirtinta. 50 pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta. Pasitikrinkime. Jau galite balsuoti elektroniniu būdu. 50 pakeitimas. Balsavimas baigtas. 26 už, 30 prieš atmesta. Taigi, ko gero, iš viršaus čia aš visai neblogai matau situaciją. 51 už, prieš, susilaiko patvirtinta. 14 bei 52 pakeitimai vienodi, taigi balsuojame dėl jų kartu, kas už. Prieš susilaiko patvirtinta. 53 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 15 atpuola, atkrenta. Dėl 16 pakeitimo balsuosime dėl likusios teksto dalies. Kas už tą likusią teksto dalį 16 pakeitime? Ačiū, kas prieš susilaiko patvirtinta. Pasitikrinkime. Prašau balsuoti elektroniniu būdu. Galų gale atvyko ta balsavimo kortelė. Galima lengviau atsikvėpti. Balsavimas baigėsi. 36 už, 20 prieš, 1 susilaikė. Patvirtinta. Penkiasdešimt penktasis pakeitimas atpuola. Atpuola ir penkiasdešimt ketvirtasis. O 17 pakeitimo atveju balsuojame dėl likusios teksto dalies. Kas už? Ačiū prieš. Susilaiko patvirtinta. Penkšim šeštasis atpuola pakeitimas. Taip pat ir 18. 19 pakeitimas. Kas už? Balsuokime. Ačiū, kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 57 atkrenta. Dabar 20. Kas už? Ačiū prieš. Susilaikė patvirtinta. 58 atpuola. 59 pakeitimas, kas už. Ačiū. Kas už 59, pakelkite rankas dar kartą, prašau. 59. Kas prieš? Susilaikė. Vis dėlto atmesta. 60 pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikė. Taip pat atmesta. 61, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 62, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 21, kas už, prieš susilaiko pritarta. 22, kas už, prieš susilaiko pritarta, 63 kas už, prieš susilaiko pritarta. Mm, taip jau 23 pataisa preambulėje, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 24 kas už prieš susilaiko pritarta. Pirmoji, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Antroji, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 25, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 26, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 27, kas už, prieš, susilaiko pritarta prieš susilaiko pritarta, 28 kas už, prieš susilaiko atmesta, 29 kas už, prieš susilaiko pritarta, 30 balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko atmesta, antroji dalis, kas už, prieš susilaiko pritarta. 33. Ne, 31 pasitaiso pirmininkas. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 32. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 33. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Dabar elektroniniu balsu, būdu balsuosime už visą pranešimą, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 52 balsais už, ne vieno balsų prieš ir keturiems susilaikius. Pranešimui pritartas, sveikiname kolegą Soniką. Tinkimės, kad galutinai bus užtikrintas dujų tiekimas ir nieko nenumatyto neatsitiks dabar. 24. darbo atvarkės klausimas, žemės ūkio politikos projektų kokybės politika, kokias strategijas laikytis, pranešėja Pilar Ajuzo. Ir balsuosime dėl <clears throat> pirmosios pataisos, kas už prieš susilaiko atmestą. Antroji pataisa, kas už, prieš susilaiko atmestą. Trečioji pataisa, kas už, prieš susilaiko pritarta. Penktoji pataisa, kas už, prieš susilaiko atmesta. Pasitikslinsime elektroniškai dėl paskutinio balsavimo. Balsuoti baigiame. 24 už, 32 prieš atmestą. Šeštoji pataisa, kas už. Prieš susilaiko atmesta. Pirmininkas nesutinka pasitikslinti, nes balsavimo rezultatai buvo akivaizdus. Ketvirtoji pataisa, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Septintoji pataisa, kas už, prieš susilaiko pritarta. Aštuntoji pataisa balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. Devintoji pataisa balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. Dešimtoji pataisa, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 11 balsavimas dalimis, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. Dvyliktoji pataisa, kas už, prieš susilaiko atmesta. Dėl 13 balsuoti nereikia. 14 pataisa, kas už, prieš, susilaiko. Reikia pasitikslinti elektroniškai, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Vienas e, liaudės partijos frakcijos narys neturėtų balsuoti, turėtų išsimti savo kortelę. Dabar viskas tvarkoja, balsuoti baigiame. Kas čia per rezultatas? Tiesiog triuškinanti balsų dauguma, 56 už vienas balsas prieš pritarta 15 pataisa, kas už. Ačiū, kas prieš susilaiko atmesta. Pasitikslinkime. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 36 balsai už, 20 prieš. Pastebėjau, kad kolegų rankos jau nekyla taip aukštai viršų, taigi pritarta 15, dabar balsuojame dėl 16, tas už, prieš susilaiko, aiškiai atmesta, 17, kas už. Prieš susilaiko atmesta. Pereikime prie gautinio balsavimo elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 51 už, 5 prieš, 1 susilaiko. Sveikiname Pilar Ajūzo su šios nuomonės parengimu. Kitas balsavimas tai yra Mario Pirilio nuomonės projektas dėl energetikos infrastruktūros investicinių projektų Europos bendryjoje. Pranešėjas, nuomonės rengėjas yra ponas Pirilio. Antroji pataisa, kas už. Ačiū, kas prieš, susilaiko pritarta. Trečioji pataisa, kas už prieš susilaiko pritarta, ketvirtoji pataisa, kas už prieš susilaiko pritarta, penktoji pataisa, kas už prieš susilaiko pritarta, dešimtoji pataisa, kas už prieš susilaiko atmesta, vienuoliktoji kas už, ačiū prieš susilaiko pritarta pritarta 12 pataisa, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta, 13 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta, 14 kas už, prieš, susilaiko atmesta, 15 kas už, prieš, susilaiko atmesta, 16 kas už, prieš susilaiko atmesta, 17 kas už, prieš susilaiko atmesta, 18 kas už, prieš susilaiko, aš manau, kad pritarta. pasitikslinkime, tačiau elektroniškai balsuoti pradedame 18. Balsuoti baigiame. 34 už 19 prieš, 4 susilaikė pritartą. Šeštoji atsimta. 19 kas už prieš susilaiko atmesta. Septintoji, kas už, prieš <clears throat> susilaiko. Reikia pasitikslinti elektroniškai dėl septintosios. Balsuoti baigiame. 23 už, 31 prieš, 2 susilaikė atmesta. Aštuntoji kas už, prieš, susilaiko. Matau, kad jau visi pavargote ir iš tikrųjų negaliu aiškiai matyti, kaip balsuoja frakcijos. Taigi tikrinamės elektroniškai, pradedame balsuoti. <clears throat> Balsuoti baigiame. Balsavimo rezultatai elektroniškai balsuojant labai aiškus, tačiau keliant rankas visiškai ne 301 prieš 20 už atmesta. Balsuojame dėl pirmosios pataisos. <clears throat> Tiksliau dėl viso dokumento teksto, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Devintoji pataisa, kas už, prieš. Vėl reikia pasitikslinti elektroniškai, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 16 už 38 prieš 2 susilaiko atmesta. Galutinis balsavimas taip pat elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 56 už, niekas nebalsavo prieš, vienas susilaikė. Sveikiname Mario Perilio. Tokiu būdu ES energetikos infrastruktūra vėl pasistumėjo šiek tiek į priekį prieimus šią nuomonę. Taigi, kolegos, dabar 26 darbo tvarkės punktas skirtas svarbiai temai informacijos apie maistą, apie maisto teikimą vartotojams. Pranešėja yra Renate Zomer. Gruodžio 9 dieną baigėsi pataisų teikimo terminas ir daug pataisų buvo pasiūlyta, dabar norėčiau steigti žodį pranešėjai. Ačiū pirmininkė kadangi tema iš tikrųjų labai plati. Aš šiek tiek palauksiu, kol salė nurims. Pirmininkas, žinau, kad po tokio ilgo balsavimo reikia šiek tiek pasiaiškinti tarpusavėje balsavimo motyvus. Tačiau iš tikrųjų, mėly kolegos, yra labai daug erdvės už šios salės durų. Jeigu norite skirti laiko asmeniniams pokalbėms, ačiū labai visiems, kad narimote. Taigi, pranešėja pradeda iš naujo. Iš tikrųjų, nebuvo tiek daug pataisų pasiūlyta kaip prieš pusmetį laimiai kuomet buvo pristatyta pirmoji pranešimo versija. Veikiausiai tą sąlygojo e, faktas, kad aš jau į antrąją versiją įtraukiau labai daug pataisų, kurie, kurios buvo patiktos pirmai redakcijai. Nepaisant to, kolegos pasiūlė nemažai naujų idėjų Todėl norėčiau dabar e, pakalbėti apie kai kurios straipsnius, visko tačiau neminėsiu, pradėsiu nuo septintojo punkto. Ten kalbama apie informavimo teisingumą. E, mes e, turime siekti neklaidinti vartotojų. Atitinkamas nuostatas suformulavau savo pranešime ir iš tikrųjų esu e, pasirengusi diskutuoti su kolegomis apie maisto produktų imitavimą ir esu pasirengusi savo siūlomus apibrėžimus pakeisti, nes e, pirminėme variante buvo siūlyta tik tai tokia pirminė mano idėja, šliuterhasi pakeitimai dėl nenatūralių medžiagų uždraudimo. Vaisiuose e, siūloma uždrausti mažus kiekius, tačiau reikia iš tikrųjų susitarti, kas yra maži kiekiai. Draudimas e, ženklinti pieną kaip šviežią produktą, jeigu jo galiojimo laikas yra ilgesnis nei 10 dienų, aš pasisakau prieš tokį pasiūlymą, norėčiau E, pavyzdžiui, pakeisti etiketavimą kitokią formuluotę, e, tas pienas galėtų vadintis šviežias, ilgiau negendantis pienas. Taip kaip Vokietijoje yra kai kur daroma. Taip pat e, maisto produktų saugumo nuolatinį, nuolatinis komitetas turėtų parengti atitinkamą sąrašą dėl maisto produktų. E, iš tikrųjų, kadangi viskas kinta, tai aš pasisakau prieš tokį pasiūlymą. Dėl e, atitinkamų atitinkamos informacijos įtraukimo e, į etiketes kur siūlo e, pataisą italų kolegos. Aš manau, kad mes šią pataisą neturėtume pritarti. Tačiau kolegos galbūt galėtų savo idėją pristatyti šiek tiek išsameu. E, dėl galiojimo laiko po pakuotės e, atidarimo pritariu šiai pataisai <clears throat> kolegos Šliuterio pataisa, kurio kalbama apie ženklinimą kai etiketėje būtų nurodyta, e, nurodyta procentais, e, kiek vaikų darbo, prievartinio darbo yra panaudota šiam produktui pagaminti. Aš tokiai pataisai nepritariu, nes negalima būtų ats, apskaičiuoti tokių dalykų. Manau, kad mūsų dar laukia rimtos diskusijos dėl devintojo straipsnio, tai yra privalomų kilmės šalies nuorodų. Labai daug pataisų šią temą buvo pasiūlyta. Savo pirmajame pranešime aš siūliau mėsos produktus išskyrus jautiną ir veršieną uždrausti e, kilmės šalies nuorodas šiems produktams. Čia yra pageidaujama privalomai ženklinti mėsos produktus, nurodant jų kilmės šalį. Aš tačiau dabar galėčiau tokiai idėjai pritarti, nes mėsos produktai vis tik tai yra svarbi sudėtinė mūsų maisto grandinės dalis. Kalbant apie šviežios mėsos tokio pobūdžio ženklinimą. Nežinau, ar tas pasiūlymas būtų pats tinkamiausias. Galbūt mums reiktų vadovautis sektoriniais reglamentais ir taisyklėmis, nes juos būtų galima lengviau pakeisti. Tuo tarpu šio reglamento vėl iš naujo e, peržiūrėti ir pakeisti jo nuostatų būt, e, mums e, nelabai pavyktų. Taigi aš manyčiau, kad mums reikia palikti galioti sektorinius reglamentus, o ne iš naujo peržiūrėti šį reglamentą. Aš suprantu vartotojų norą žinoti, iš kur yra kilę jų vartojami mėsos produktai, tačiau dabartinį situaciją nieko geriau negalėtume pasiūlyti. Negaliu pritarti pasiūlymams ženklinti kilmę tų E, pagrindinių e, maisto produktų ingredientų, e, kurie čia apibūdinami kaip būdingiausi, charakteringiausi, nes paprasčiausiai sudėtinės dalis, iš kurių yra pagaminti kai kurie maisto produktai, yra perkami pasaulio rinkose ir gali būti, kad e, viename maisto produkte naudojamos sudėtinės dalis gali vieną dieną būti įvežamos iš vienos šalies, o kitą dieną iš kitos, taigi nurodyti kilmės šalies šiuo atveju yra techniškai neįmanoma. Kolegės Liotar norėčiau paklausti, ką turėjo omenyje siūlydama ženklinti maisto produktus, e, kurie sudaryti iš vienos vienintelės sudėtinės dalies. Ar tai nėra žemės ūkio žaliavos, tai e, mano nuomonė, tačiau tai nėra sudėtinės maisto produktų dalis, tai yra skirtingi dalykai dėl 14 straipsnio. Tai privalomų duomenų forma, šrifto dydis, e, įskaitomumas, dėl įskaitomumo mes visi sutarėme, kad e, atitinkamos privalomos nuorodos privalo būti įskaitomos. Tie, kurie nori nustatyti tam tikrus šrifto dydžius arba juos kitaip apibrėžti, nemanau, kad toks pasiūlymas yra prasmingas, kadangi įskaitomumas e, nuorodų nepriklauso vien tik tai nuo šrifto dydžio. Aš galiu pasirinkti 3 mm arba 1,5 mm arba 5 mm arba kitokį šrifto dydį ir vis tiek tie duomenys nebus įskaitomi, pavyzdžiui, pasirinkus atitinkamą etiketės foną, e, kuris nėra kontrastingas, todėl aš pasilieku prie savo idėjos kad įskaitomumą turėtų jo savoką apibrėžti komisija, atsižvelgdama į e, įvairių suinteresuotų grupių nuomonės ir e, pasiūlymus, bet kokiu atveju e, tiek prekybininkai, tiek gamintojai turi būti įpareigoti užrašyti nuorodas įskaitomai. Dėl pakuočių dydžio mes turėsime diskutuoti dar ateityje apie atitinkamus kvadratinius centimetrus, tačiau veikiausiai susitarsime dėl kompromisinių sprendimų e, susijusių su pakuočių dydžiais, 17 straipsnis nesupakuoti maisto produktai. Čia taip pat egzistuoja įvairių nuomonių, kurie atsispindi pakeitimuose, tačiau daugiausiai pritarimo sulaukė idėja, kad reikia nurodyti informaciją apie alergenus, maisto produktuose privaloma tvarka. Daug e, turėsime dar diskusijų dėl valstybių narių kompetencijos šio klausimu kurios šiuo metu yra atsakingos už nesupakuotus arba nepakuojamus maisto produktus. Mano nuomonė, čia reikia viską sutvarkyti europinių lygmenių, nes egzistuoja atitinkamas europinis reglamentas, todėl e, net ir tokia sritis kaip nesupakuoti maisto produktai turėtų būti vienodai reglamentuojama visose valstybėse narėse. Aš pasisakau už valstybių narių kompetencijos mažinimą, kalbant apie nesupakuotus, nefasuotus maisto produktus. Ar e, šis reglamentas turėtų apriepti ar neapriepti e, alkoholinių gėrimų. Komisija siūlo e, reglamento alkoholiui netaikyti. Aš siūlau savo pranešime apskritai netaikyti šio reglamento alkoholiniams gėrimams jokiems. Mums reikia elgtis čia pakankamai nuosekliai ir netaikyti šio reglamento nuostatų net ir tokiems gėrimams kaip alkopopsas. Įvairūs alkoholiniai kokteiliai. Tam tikrų specifinių taisyklių siūloma priimti vyno sektoriui. Kai kurie kolegos siūlo iš esmės įtraukti alkoholį į šį, šio reglamento galiojimo sritį. Kiti siūlo nurodyti tik tai e, energetinę vertę arba cukraus procentinę dalį. Kai kurie kolegos palaiko mano mintis ir mano, kad komisijos pasiūlymas yra teisingas. Komisija siūloma penkerių metų peržiūrėti situaciją ir mes neseniai tik tai priėmėme tinkamą reglamentą dėl vyno ir dėl spirituotų gėrimų ir iš tikrųjų pagrindinis principas turėtų būti tas, kad alkoholiniai gėrimai nėra maisto produktai, todėl neturėtų būti įtraukti į šį reglamentą. Na, apie alkoholinius koktelius tačiau galėtume kalbėti privalomi maistinės e, vertės duomenys, e, kokie turėtų būti įrašyti ant pakuotės e, ir kokios medžiagos turėtų būti aiškiai nurodytos. Tai yra cukrus, druska, įvairios rūkštys, ribalų kiekis, yra daug įvairių idėjų. Pavyzdžiui, kalbant apie druską, mes turėtume ženklinti, ar turėtume ženklinti e, natrio procentinę dalį, ar turėtume vadovautis e, komisijos pasiūlymu ir užrašyti žodį druska ant e, etiketės. <clears throat> Mano galva reiktų vartoti natrio savoką kadangi druska nėra grinas natris, ir e, maisto produktuose yra ir kitų natrio šaltinių bedruskos. Taigi manau, e, kad tokia ženklinimo forma būtų moksliškai teisingesnė. Transriebalų rūkštis, e, dėl jų ir dirbtinės, sintetinės transriebalų rūkštis, dėl jų yra įvairių pasiūlymų, tačiau iš tikrųjų sintetinės ir natūralios transriebalų rūkštis nieko nesiskiria viena nuo kitos, nežinau kaip turėtume jas ženklinti, įvairios balastinės medžiagos, lasteliena. Na, galbūt kolegos iš tikrųjų galėtų pasvarstyti rimtai <clears throat> kokią informaciją turėtume ant etiketės patalpinti, nes jeigu šimtus įvairių medžiagų užrašysime, tai iš tikrųjų niekas to neskaitys. E, Britų maisto standarto agentūros e, lobistai yra iš tikrųjų labai aktyvus parlamente šiuo klausimu ir visos info, įvairio, įvairaus pobūdžio informacijos dėl ženklinimo čia yra mums pasiūlę. Nežinau, turėtume ją svarstyti. <clears throat> Dėl GDE e sistemos taikymo, manau, kad aš nepasisakau už privalomą šios sistemos taikymą. Gal ir manau, kad e, neturime teisės to daryti. E, mielas kolega, galbūt galėtumėte šiek tiek tyliau kalbėti, nes mane tai labai trikdo. Pirmininkas, iš tikrųjų turime laiko iki 11 valandos. E, pranešėjas sako, kad tai jau buvo paskutinė mintis, kurią norėjau išsakyti, tai yra šviesoforo principo ženklinimas maisto produktuose arba hybridinė sistema arba GDA sistema, G, GDA sistema. Kai kuriuose Europos regionuose įvairios sistemos egzistuoja ir 80 e, procentų maisto produktų srityje, gamybos srityje veikiančių įmonių yra mažos ir vidutinės e, ir didieji maisto produktų gamintojai, perdirbėjai naudoja GDA sistemą. Aš tačiau pasisakau prieš privalomą tokios sistemos e, įvedimą, nes iš tikrųjų neturime jokių duomenų, e, kaip vartotojai tokias sistemas ženklinimo vertina. Taigi mums reikia susitarti dėl tokios ženklimo sistemos, kurią galėtų suprasti ir kurią pritarti galėtų visų 27 valstybių vartotojai. Mano nuomonė, GDA sistema turi per daug informacijos, ją sunku įskaityti, nepritaikyta yra kasdieniniam gyvenimui žmonių kasdienybė, nes iš tikrųjų vartotojai neturi po ranka kiekvieną kartą pirkdami maisto produktus skaičiuotuvų ir negali apskaičiuoti ar e, esančios medžiagos kenkia jų sveikatai ar ne. Pirmininkas pamažu bando nutraukti kalbėtoją. Aš sutikiu jums, sako pirmininkas, daug laiko ir iš tikrųjų kolegos turėtų uh, taip pat e, gauti galimybę pasisakyti, pranešėja kalba toliau. Šviesoforo sistema, mano nuomonė, visiškai nepriimtina, nes yra klaidinanti. Ir e, trumpai apibendrinant, esu įsitikinusi, kad jeigu šią sistemą taikysime, tai iš tikrųjų e, mūsų visuomenė maitinsis netinkamai pirmininkas. Iš tikrųjų, tema yra labai sudėtinga, todėl suteikiau pranešėjai daugiau laiko. Dabar turime dar e, laiko iki 11 valandos, kai pas mus atvyks Ispanijos aplinkos ministrė. Koordinatoriams skiriama dabar pasisakymas po 3 minutės, kitiems visiems po 2 minutės. Tai ponas Rosi dabar e, pasisakys, o pirmoji kalbės Glenis Vilmot. I'll, I'll be... Ačiū, stengsiuos labai trumpai kalbėti, ponas pirmininkė. Jau nekartą mes diskutavome, todėl nesikartosiu trumpai. Pirmiausia, alkoholiniai gėrimai. Reikėtų nurodyti, kiek alkoholinėme gėrime yra kalorijų, kadangi alkoholis yra energijos šaltinis, tačiau vartotojai nesupranta, kiek energijos jie gauna vartodami alkoholį. Taip pat reikėtų nurodyti tiek mėsai, tiek paukštienai, tiek žemės ūkio produkcijai nurodyti kilmę Taip pat norėčiau, kad būtų privaloma tvarka ant etiketės paprasta forma parodoma, kiek yra energijos arba kalorijų tam tikrame produkte. Jums yra išdalintas atskiras popieriaus lapas. Ne lobistai, o aš išdalinau šį lapą. Taigi labai negražiai kolegė pasakė, ne va, šį dokumentą lobistai išplatino. Taigi studijos rezultatus išplatinau aš ir buvo atliktas beveik pusantrų metų trukęs tyrimas, buvo išanalizuotos skirtingos Junktinė karalystė naudojamos ženklinimo sistemos. Taigi ši studija viena išsameusių, viena giliausių, viena geriausių, ji buvo nepriklausoma, beje patikrino kiti e, šaltiniai. Taigi atrodo, kad e, vartotojams e, rūpi nurodymą ant etikečių, pirmiausia, kai jie perka prekes vaikams e, arba kai jie serga patys, sukraligė, turi kraujo, didelį padintą kraujospūdį arba nori numesti svorio. Taigi paprasta etiketė, ženklinimas yra geriausias būdas, o tuo labiau, jeigu yra kelios skirtingos ženklinimo sistemos, tai sukelia tik tai painiavą. Taigi geriausia būtų čia išvelgti į skirtingas spalvas, taip pat nurodant tiek ar tam tikras kiekis yra didelis, mažas, vidutinis ir nurodant rekomenduotą dienos dozę procentais. Mes tiesa nenorime nurodinėti vartotojai, ką valgyti ir ką nevalgyti. Ten norime, kad vartotojai žinotų, ką perka, kad aiškiai identifikuotų daug drusko savo turi, turi, sudėtyje turinti produktą. Taip pat, kad žinotų, kitame produkte yra daug cukraus. Suprantu, kai kams atrodo, kad tuo, tomis spalvomis mes ir norime atgrasinti vartotojus šiuo bei kai ko nevalgyti. Bet to nėra siekiama šia šviesoforo sistema. Vartotojai nori tokios informacijos. Tai jeigu jie nori, kodėl mes nesižvelgiame į jų pageidavimą kodėl neleidžiame jiems pasirinkti, susiorientuoti greitai, paprastai. Tada jie tikrai galės pasirinkti sveiką maistą, jei jau tai to nori. Tegul patys vartotojai sprendžia, ką vartoti. Be abejo, sūris, šokoladas bus daugiausiai žymas raudona spalva, tačiau vargu ar tai atgazins žmonės, tiesiog jie geriau supras, ką realiai jie vartoja. Ačiū. Glenis Dank u wel, voorzitter. Um, en ik dank ook onze rapporteur, mevrouw Sommer, voor haar. Ačiū pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti poniai Sommer už tai, kaip ji reagavo į visus pakeitimus, kurie čia buvo pateikti. Man labai malonu, kad kai kurie iš tų prane... pakeitimų gali būti priimti, na, žodžiu, šiaip ar taip tiek aš tiek Kaip mano kolegos, pateikdami pakeitimus, pademonstravome didelį išradingumą. Reikia informuoti vartotoją, nereikia to bijoti, reikia perspėti jį apie viską. Ir be to reikia žiūrėti, kad visko pernelyg nepadarytumėm sudėtingų, nes kuo lengvesnė sistema, kuo paprastesnė, tuo paprasčiau ir vartotojams, ir gamintojams. To tikrai nereikėtų pamiršti. Dar norėčiau pabrėžti visą eilę kai kurių dalykų dėl spalvoto kodo. Jeigu norėsiu informuoti vartotojus, bet ne perspėti juos, tai tada reikėtų atsižvelgti į tai, ką sakė ponė Vilner. Nes šiaip man atrodo, kad raudona spalva vartotojai aiškiai reiškia, stop šito produkto nevalgom. Nemanau, kad tai būtų geras e, ženklas, geras ženklinimas, nes raudonas spalva e, pagal tai, kas dabar siūloma, taikoma nebūtinai tada, kai negalima valgyti kažkokio tai produkto. Bet šiaip ne visai sutikčiau dėl to, kas buvo pasakyta dėl raudonos spalvos. Nežinau, ar moksliškai viskas pagrysta, bet šiaip jeigu vartotojai nurodysime, iš ko susideda maisto produktas, tai yra visai neblogai. Nežinau, kaip restoranai tai pažiūrės, bet gal kita vertus nereikėtų kiekviename restorane kabinti tokių informacijos stendų, kuriuose būtų parašyta, kad e, restorano savininkas neatsako už tai, kokie, kokios sudėtinės dalys eina į, į, į produktus arba į pateikalus, bet kita vertus juk ir vartotojas gali paklausti, kas, ką jisai valgo. O jeigu jau vartotojas paklausė, tai restorano savininkas jam turi atsakyti. Tai čia nesutikčiau su, čia sutikčiau su tuo dėl, e, su pranešėja, bet e, nesutikčiau dėl to, kas buvo sakyta dėl sodos, nes reikėtų rašyti ko gero, ko gero druska, o ne, tiksliau dėl natrio, reikėtų rašyti druska, o ne natris. Ačiū. Manau, kad ko gero šviežaus uh, Pieno atveju galima daryti skirtumą tarp šviežio pieno, pasterizuoto pieno ir panašiau. Taigi manau, kad vartotojas turi teisę žinoti, kokį pieną jis realiai vartoja, šviežio ar pašylytą, pasterizuotą ar panašiai. Kai kam pasirodė, kad mano pakeitimai yra linksmi, tačiau visi jie pateikti pagal jungtinių tautų apibrieštis. Be to, aš pasiskolinau šiuos pakeitimus iš sugimtosios šalies, Niderlandų, atsiprašau, suklydau tikriausiai. Kaip ten bebūtų, kai kam atrodo, jog tokios sistemos egzistuoja. Man irgi tokie pasiūlymai iš pradžių pasirodė keistokie, tačiau jie praktikoje pasiteisina. Rinkos ekonomika jau grindžiama principu, jog perkant reikia žinoti, ką perki. Taigi daugelis žmonių yra prieš vaikų darbą, yra prieš darbo standartų nesilaikymą ir panašiai. Tai galbūt įgalinkime juos sąmoningai pasirinkti. Komisija tegul pateikia pasiūlymą, mes galime atmesti, jeigu jis netiks, bet galbūt neužtrenkime iš karto durų, leiskime bent jau panalizuoti šį variantą, žymėti, ar produktas pagamintas naudot vaikų darbą. Taip pat mes žongliruojame sudėtinių dalių koncepciją, kilmės šalių koncepciją ir panašiai. Žmonės sako, man nesvarbu, iš kur yra atvežta prekė. Tai galbūt galvokime apie tokį kompromisą. Jeigu įmonė nenori arba negali nurodyti sudėdamų dalių ir nurodo kilmė nežinoma, su tokiu kompromisu aš sutikčiau. Taigi pati firma, įmonė tegul renkasi, nurodyti ar nenurodyti. Tačiau juk yra ir sąmoningų žmonių, kurie nori pirkti sąmoningai, tai gal tegul ir jie turi galėti galimybę pasirinkti. Suvokime, kad ir atsekamumo kontekste labai svarbu žinoti, iš kur atkeliausi tam tikrą prekį arba maisto produktas. Tai kilmė nežinoma, tegul toks būna kompromisas. Dar pora netokių svarbių pakeitimų. 362 kiaušiniai. Tikrai mes jau daug diskutavome apie vištas e, perekšlės. Per Taip pat diskutavome apie ženklinimą. Tai galbūt ir produktus atitinkamai paženklinga. Taip pat e, pabaigoje yra pateikta pora mano uh, pakeitimų apie audinius, taip pat apie galbūt mėsos pakitlus ir panašiai. Manau, kad vartotojas turi teisę žinoti, kiek yra realiai produkte mėsos, kiek yra pakitalo. Ačiū, ponas pirmininkė. Aš visiškai sutinku su ponia pranešėja Somer dėl alkoholio. Manau, kad reikia nuoseklios linijos laikytis ir alkoholinių gėrimų neįtraukti į šių taisyklių taikymą sritį. Renata teisingai pastebėjo. Jau yra priimtos naujos vyno sektoriaus taisyklės, taigi vartotojas sutriktų, pasimestų jeigu tos naujos taisyklės būtų taikomos ir alkoholiniams gėrimams. Tuo labiau, jeigu dar privaloma tvarka būtų rodomas cukraus kiekis, alkoholio kiekis, tai tik sukeltų didžiulę sumaištį. Glenis Vilmot sako, jog atsižvelgime į vartotojų pageidavimus, o jie nori aiškumo. Ir nepykite, Glenis, nesutinku su jumis, bet jeigu mes pradėsime nurodinėti, kiek kalorijų yra alkoholinėme gėrime. Paimkime viskio butelį. Labai man jisai mielas, šis vaizdelis, viskio butelis. Tai kiek yra butelėje kalorijų ir kiek yra taurelėje. Kadangi taurelio taurelė nelygis, skirtingose šalyse skirtingo didžiais, didžiais yra kiekis vartojamas alkoholis. Tai kaip man suprasti, perskaičiuoti kalorijų kiekį butelėje į kalorijų kiekį torelėje. Taigi aš manau, kad tai tik tai e, sumaišties kelimas. Pranešėjai teisingai sako, nuosekliai laikykime pozicijos, netaikyti reglamento alkoholiams gėrimams. Viskas ne maisto produktas, vaistas. Mačia nuo visų lygų. Taigi tikrai nereikia visko traukti direktyvą. Dabar Liotar kalbės. Uh, ja, dank u wel. Uh, ik, uh, ook ik ben. Labai ačiū. Nesitikėjau, kad čia bus tiek pakeitimų. Sunku tokį tekstą surašyti, kuris būtų pastebėtas ir dar ir suprantamas vartotojui. Pakeitimų daug, tas tiesa. Aš manau, kad prieš pradedant čia kažką daryti, reikėtų pagalvoti, ar dėl kai kurių kompromisų visi sutarėme ar nelabai. Čia pranešėjas kalbėjo apie kilmės šalį. Visada galėčiau pritarti Kalšleiteriui, jeigu kartais neaišku, iš kur tie produktai galima pasakyti, kad šalis nežinoma, kilmė šalis nežinoma. man svarbiausia, kad pienui riešutams mėsai būtų nurodoma kilmė. O šokoladui svarbiausia nurodyti, iš ko jisai pagamintas, sakykime, iš kakavos. Tai būtent tai ir yra mano pateiktų pakeitimo esmė. vis tik tais yra tam tikros taisyklės vartotojams, kai kurios vartotojų organizacijos sako, kad vartotojai būtų linkę naudotis kažkokiamis tai sistemomis, kurios būtų pagrystos e, spalviniu ženklinimu. E, Taigi manau, kad reikėtų ir toliau apie tai galvoti, jeigu jau vis tik tais vartotojai duoda mums suprasti, kad jiems visai patiktų, jeigu produktai būtų ženklinami spalvomis. E, sutinku dėl pieno, ką sakė e, pranešėjas. Taigi pasisakė koordinatoriai, dabar kiti kalbės, bet nedaugiau kaip dvi minutės. Taigi Dagmara Rodbėrin, prašom, pirmoji. Ačiū pirmininkė, stengsiuosi greitai trumpai kalbėti, pradėsiu nuo savo pateiktų pakeitimų, kurie be abejo man svarbiausi. Tai kilmės šalis arba provenencijos vieta. Vartotojai turi žinoti, iš kur yra atvežti produktai. Ir jeigu gamintojas teigia, turinti skirtingas receptūras, šiemet, pavyzdžiui, migdolus perka Pietų Amerikoje, kitais metais Italijoje pirks, tai aš suprantu tokią situaciją tačiau mes ko gero galime tikėtis, kad etiketėje ir bus nurodytos skirtingos šalis - kilmės vieta, dvitaškis ir trys valstybės. Man tai primtina, tačiau aš tikrai tikiuosi šiek tiek išmoningumo iš gamintojo. Taigi dėl kilmės šalies aš net negaliu leisti jokias diskusijas. Tai man gyvybiškai svarbus dalykas. Ponas pranešėjos nesupratau, kodėl lasteliena neva yra nesvarbi žmonėms. Pateikiau pakeitimą, pagal kurį siūlau baltymus, bilastelieną žymėti. Juk yra milijonai žmonių, kurie dėl sveikatos arba dėl šiaip sutrikimų yra priversti vartoti daug lastelienos turinčius produktus. Taigi jiems toks maistas yra labai svarbus sveikatai. Ir jeigu tokios informacijos neteiksime, mūsų nesupras niekas. Pateikiau ir kitą pakeitimą. Bent jau vyno bei alaus atveju nurodyti kalorijų kiekį, energetinė verkia. Atičiai klausiausi kolego Stevensono. Suprantu jo žodžius. Suprantu, kad jam viskis kelia malonių emocijų. Tačiau tuo keliu mes negalime eiti, kaip jis siūlo. Žmonės turi žinoti, kiek kalorijų yra vyno taurėje arba viskio taurelėje atskistame arba neskistame viskio. Tai nereikalo esmė. Taigi vartotojai turi tokią teisę ir tikrai Niekas netgrasys manęs gerti vyno, tavęs netgrasys viskio gerti, jeigu ant etiketės bus nurodytas kalorijų kiekis. Taigi turime nurodyti tą dalyką. Dar du dalykai, kurie man svarbiai. Tai porcijos galbūt dydis. Dydžiai turi būti suvokiami proto ir nefasuoti produktai taip pat turėtų būti ženklinami, nes kitu atveju bus nesažininga konkurencija tarp fasuotų ir nefasuotų produktų. Ačiū, Tomas Vilmar. Ačiū, ponas pirmininkė. Aš gal tu ir ponios Weisgerber vardu, kuri apsirgo, bet pasistengsiu sutilpti į dvi minutės remarką Stevensonui. Bernardas Šo yra pasakęs, viskis tai skisto pavydalo, saulės šviesa skistų pavydalu. Šiaip mes e, kalbame apie reglamentą, kurio dėka vartotojai turi gauti kiek įmanoma daugiau informacijos apie maisto produktus. Ir tą informaciją vartotojas turi sugebėti įsisamoninti per kelias sekundės, per kurias apsisprendžia, ką pirkti. Taigi mes neturime versti vartotojo skaityti tą informaciją, tiesiog pasiūlykime jam daug informacijos, kad jis sudarytų objektyvų vaizdą. Manau, kad Renatos pranešimas yra žymiai geresnis negu komisijos pasiūlymas. Jeigu leistumėte, pakalbėsiu ir apie vadinamosius imitatus. Ko gero, etiketėje reikėtų aiškiai nurodyti, kad tai yra imitatas, taip pat negalima ant etiketės pavaizduoti sūrio, jeigu produktas nėra sūris, bet jau tik tai pakitalas. Taigi atitinkamą draudimą taikėme ir vaizdui. Dėl GDA rekomenduojamos dienos dozės vėlgi čia reikėtų nurodyti, kiek maistinių medžiagų arba kalorijų yra 100 gramų arba 100 mg. Bet ko gero nereikia čia skirtingų svalbų, galbūt pakelti tam tikro stulpelio, tam tikro grafiko, juoda balta spalva, kad būtų galima iš pirmo žvilgsnio aiškiai suprasti, kiek kokių medžiagų yra daugiausia. Egzistuoja skirtingi modeliai ir aš išdėšiau tai atitinkamuose pakeitimuose. Ačiū. Ačiū, Peteris Lyze. Ačiū, ponas pirmininkė. Tikrai yra pateikta šimtai pakeitimų ir aš nepateikiau nei vieno. Mano galva, pranešimas ir šiaip yra neblogas dokumentas. Tačiau vieną pakeitimą vis dėlto noriu pristatyti. Jau buvo kalbėta apie tai, kad direkt, reglamento nereikia taikyti nefasuotiems maisto produktams, kad bent jau jų atveju nereikia tokio plataus informavimo. Tai nekalba apie sudedamesias dalis, bet nereikia neva kalorijų nurodyti, nereikia nurodyti sočiųjų arba nesočiųjų rūkščių kiekių ir panašiai. Ko gero, mažoms įmonėms toks siūlymas būtų sunkiai priimtinas. Egzistuoja jok ir tokių mažų įmonių, kurios prekiauja fasuotais maisto produktais ir prekiauja keliose vietose. Įsivaizduokime ūkininkamą, kuris ne tik prekiauja produkciją savo ūkiją, bet kokią nors ten pats ties pagamintą dešrą teikia netoliese esančiam viešbučiui. Tas pats pasakytina ir apie kokią nors kepėją, mėsininką, turinti porą skyrių. Taigi jau tie mažieji gamintojai turės laikytis tų pačių reikalavimų kaip Nestle ar Ferrero, tai mes užgneušime tų mažųjų ūkininkų gamintojų kūrybiškumo, nes dažnai juk jie, pavyzdžiui, kalėdų progą gamina tam tikrą specialią produkciją ir panašiai. Ir jeigu kiekvienu atveju jie turės viską išsamei nurodinėti, žmonės nuleis rankas ir net negamins tokių produktų vien dėl to, kad didelio administracinio darbo našta. Dabar tos spalvos, skirtingų spalvų ženklinimas. Man nepatinka siūlymai privaloma tvarka tokias spalvas numatyti ES. Renata Zomer sakė, jog dėl to gali būti ir klaidinami vartotojai. Salėje kai kas ėmė kikenti, išgirdę, jog žmonės bus skatinami labiau valgyti tuksu. Tačiau neužminkime, jog yra ne tik nutukelių, bet yra ir tokių žmonių, ypač pagyvenusių, kurie nepakankamai gauna maisto. Taigi raudona spalva faktiškai gazins žmonės pirkti tą produktą, nors jis jiems gal ir reikalingas. Ačiū, Parvanova. Ačiū, ponas pirmininkė. Dešimt pakeitimų pateikiau ir visi jie susiję su ta informacija, kuri teikiama vartotojams apie produkto sveikatingumą. Druska, cukrus, riebalai - tai yra svarbus, rūpimi visuomeniai dalykai. Nuo jų priklauso ir visuomenės sveikata. Aš kalbėjau su kolegomis daktarais, su profesoriais. Jie tikrai buvo sukrėsti mūsų diskusijų sakė, jog sunku patikėti, kodėl parlamento nariai neatsižvelgia į eksperto nuomonę, kodėl mano, kad alkoholis nėra maistas. Jis laikomas maistu nuo senų senovės. Taigi tiek energijos kiekis, tiek cukros kiekis turi būti nurodomas nepriklausom nuo to, koks tai yra alkoholinis gėrimas, nepriklausomai nuo to, ar jis kėdžiamas ar ne. Taigi vartotojai turi žinoti, kiek yra vienoje alkoholio porcijoje cukrus bei kalorijų. Dabar ta šviesoforo schema. Ko gero svarbiausia yra druskos kiekis suvartojamas per dieną. Ir vakar Ispanijos sveikatos ministrė sakė pradėsianti strategiją, kuria siekiama sumažinti druskų suvartojimą, kadangi druska Tai širdies kraujagislių lygų garantas. Taigi manau, kad druska turi būti žyma raudona spalva. Tai ne tik informavimas, tai įspėjimas vartotojams, nes druskos nevartojimas ilgesnis gyvenimas. Taigi mes turime pasistengti, kad vartotojas labai aiškiai suvoktų, jog rizikuoja vartodamas produktus, kuriuose yra daug druskos. Bet koks produktas yra esminis ir svarbus, nes nuo jo priklauso organizmo būklė. Taigi tikrai aš tikiuosi, kad nebus čia nepakankamai nepavalginčių, nes tik tai psichinėmis lygomis sergantis nevalgo, nors ir jaučia poreikį valgyti. Ačiū Vestlundu. Jag har lagt ett antal ändringsförslag, men jag skulle vilja lyfta ett problem som... Ačiū. Aš pateikiau kai kurios pakeitimus, tačiau norėčiau jūsų dėmesį atkreipti į vieną problemą, kurios nepakankamai įvertino komisija pateikdama pasiūlymą. Yra visai eilė vartotojų, kurie patys nemoka už tuos produktus, kuri, kuriuos vartoja. Sakykime, pacientai ligoninėse, kur gauna maistą iš anksto įpakuotą, arba žmonės. E, pens, pensininkai, kurie yra pensininkų prieglaudose. Tai yra ne tas pats, kas pirkti produktus parduotuvėje patiems. Taigi norėčiau, pateikdama savo šitos pakeitimus, kaip tik tais, kad vartotojai gautų atitinkamą informaciją, tie, kurie neperka patys produktų. Kodėlgi jie negali būti informuojami? Uh, Reikia, kad būtų kažkokia sistema, kad jie galėtų lygiai taip pat žinoti, ką valgo, kaip ir parduotuvėse pirdami. Ar galėtumėte kaip nors atsižvelgti į tuos pakeitimus? Aš taip pat labai nemažai laiko dirbau priedų sektorijoje ir kai kalbama buvo apie priedus, tai tikrai buvo labai nemažai kalbama apie maisto produktus ir labai daug kartų buvo pasakyta, kad e, reikėtų padaryti taip, kad etiketės esančias ant maisto produktų būtų lengviau skaityti. Tai yra be galo svarbu. Mes kaip vartotojai taip pat turime žinoti, ar yra e, transriebiųjų rūkščių, kol kas to neaiš, tas neaišku, lygiai tas pats pasakytina ir apie produkto kilmę. Kaip matote, tai yra be galo svarbus klausimai. Dėl alkoholio aš esu labai nustebusi. Švedijoje yra labai ribojančios taisyklės, kalbant apie alkoholį, ir alkoholio pramonė remiasi tokiu faktu, kad alkoholis yra maisto produktas. Jeigu taip ir yra, tai tuomet irgi reikėtų atsižvelgti uh, į tai, nes jeigu tai yra maisto produktas, negalima apie jį pasiūsti kitokios žinios negu apie maisto produktą. Ačiū labai. Manau, pranešėja pateikė tikrai labai gerą pasiūlymą. Galiu iš esmės jam pritarti, tačiau vieno dalyko neturėtume daryti pasiūlymas įvesti taip pat ir nacionalinės reglamentavimo taisyklės yra pavojingas, kelia grėsmę vidaus rinkai, kadangi mes jau ir taip mėginame viską apibrėžti europinių lygmenių. Kalbant apie kilmės šalies nuorodą e, mėsos arba kitiems gaminiams, galiu suprasti šios pasiūlymus, tačiau kaip mes galime nurodyti e, visas kilmės šalis e, tose maisto produktuose, kurie yra sudaryti iš 20 sudėtinių dalių arba daugiau, tai kokią naudą turės vartotojas iš to galėdamas perskaityti, kad ten kažkokia sudėtinė dalis kilusi iš Kolumbijos, kita iš Burkina Faso. Taigi aš šiam pasiūlymui nepritariu, priešingai nei ponė Rot Berent. Dėl alkoholio, tai e, iš tikrųjų negaliu apsispręsti. Viena vertus, manau, kad reikia tam tikrų taisyklių, vynų jos jau galioja, tačiau kita vertus, manau, turėtume pasvarstyti ir galimybę įvesti atitinkamą ženklinimą alkoholiui. Pritariu Peteriui Lyzai dėl to, kad reikia labai apdairiai elgtis turint omenyje e, mažas įmonės gaminančias maisto produktus tik tai atskiriems regionams ir tai būtų e, joms didžiulė papildoma finansinė našta e, ir joms reiktų priimti papildomai gal šešis ir daugiau darbuotojų, neaišku, ar jos galėtų paprasčiausiai ekonomiškai savo tai leisti, o naudos iš to gautume nedaug. Ačiū, ponė. Ačiū, aš pritariu tam, kas pasakyti, tačiau norėčiau labai aiškiai apibriežti problemą, kokį mes norime, tų taisyklių, koks tų taisyklių tikslas. Pone Rodberint priminė, kad mes norime štai ko. Mes norime, kad e, Europos vartotojai žinodami, uh, atsižvelg, ir atsižvelgdami į savo sveikatos problemas bei į e, gyvenimo būdą pasirinkti galėtų produktus, kad pagal etiketą galėtų tą padaryti. Mums nereikia slėptis už e, tokių argumentų, kad e, vartotojai bus priversti kažką tai skaityti arba kad jie neskaitys, nes mums reikia ginti vartotojų interesus. Taigi mums reikia kažkokių tai gairių, kurių turime laikytis, jeigu mes norime, kad vartotojai galėtų pasirinkti ir galėtų sveikiau gyventi, tai tuomet reikia daryti atitinkamas etiketes, pagal kurias tą galima būtų padaryti. E, nesvarbu, ar tose etiketėse bus nurodytas kalorijų skaičius, ar druskos kiekis, ar panašiai, ar kilmė šalis jeigu mes norime išlaikyti kokybišką žemės ūkį, kad produktai būtų e, vežami iš artimų e, rajonų ar tai vietos kažkokie produktai gaminami. Tai reikia taip ir padaryti, nes aplamai antraip e, būtų, būtų galima sutikti su ponu Šliteriu. Mums reikia patiems asispręsti, ko mes norim, Nereikia kažkokių tai sudėtingų pretekstų ieškoti, e, kad galėtumėm užsimti kitais reikalais, negu mes deklaruojame. Rosi. Labai ačiū. Raginčiau kitą diskusijų posėdį surenkti. Dėl etikečių skaitomumo sutinku su pranešėja tikrai negalima nurodyti, kokios raidės turi būti ant makaronų arba šokolado. Tiesiog reikia užrašyti ir tiek. Reikėtų sutaikyti vartotojų ir pramonės interesus. Man nebūtina žinoti, kad medus, kurį perku, yra iš Argentinos, e, kur naudojo kažkokius tai pesticidus, nes pesticidai skirtingi vartojame Argentinoje, Italijoje arba Prancūzijoje. Aš nežinau. Man, man nebūtina žinoti, e, kad medus iš, iš ten ar iš ten. Man e, svarbiausia turbūt žinoti, kad e, meduje ar kad kitame produkte yra kažkokių tai produktų, kurių aš nenoriu ir kad jeigu aš jų nenoriu, galėčiau jų nevartoti. Dėl spalvos. Iš tiesų e, labai gerai spalvos, spalvos naudojimas, bet sakykime, su cukrumi, jeigu produktas, tai tada etiketė būtų raudona, jeigu e, saldikliai būtų, tai tada etiketė būtų žalia, bet e, juk saldikliai irgi kenkia, kenkia ypatingai e, nešioms moterims, nes tai yra sintetinis cukrus. Cukrus yra daug mažiau pavojingas negu sintetiniai saltikliai, todėl matydama raudoną etiketę moteris ir pasirinks tą produktą, kuris yra saldintas su cukrum. Valstybės narės be to galėtų pačios pasirinkti įvairias ypatybės ženklinimo, nes negalima vienodai nustatyti taisyklių visoms valstybėms narėms. Pane Jūso. Ačiū. Norėčiau pirmiausia padėkoti už puikų pranešimą. Visiškai pritariu pranešėjai dėl alkoholio, dėl vyno. Nesakykime, alkoholio reglamentavimas yra ko gero pats sudėtingiausias, taisyklės pačios sudėtingiausios. Butelėje nurodytas kiekis nurodytas, stiprumas, jeigu, sakykime, įmu viskio butelį, žinau, kiek tenai stiprumo, o dėl kilmės Tai yra labai sudėtinga, labai sudėtinga visų produktų kilmę nurodyti. Ir jeigu jau yra kažkoks savanoriškas ženklinimas iš e, gamintojo pusės, tai galima nurodyti produkto kilmę, tokiu būdu jisai daugiau to produkto parduotų. Nesakau, kad čia reikia išsamios kažkokios tai informacijos, tiesiog vartotojai reikia informuoti kad jisai suprastų, ką perka. Be to nereikia įmonių per daug apkrauti darbų, nereikia, kad per daug brangiai tai kainuotų, nereikia pamiršti, kad Europoje maisto pramonė susideda iš mažų ir vidutinių įmonių, kurios tikrai negalėtų pakelti didelių kaštų. E, tik tais didžiulės tarptautinės e, įmonės galėtų tą padaryti, tačiau Europoje tokių tikrai nėra arba yra nedaug. Taigi dar kartą norėčiau ponę Somer pasveikinti už jos pranešimą ir pasidžiaugti juo. Paskutinė Ana Marija Bilti. Noriu pasidžiaugti, kad mane taip maloniai priėmėte šiandien komitete. Iš tikrųjų, reikia pasiekti subalansuotumo, užtikrinti vartotojų informatumą, taip pat neužkrausti administracinės naštos mažosiams įmonėms, taip pat reikia ir vidaus rinką koordinuoti. Taigi tie aspektai yra išdėstami aiškiai ponios Somer pranešime. Su juo aš sutinku. Galbūt apie vieną klausimą, ponas pirmininkai, tik pakalbėsiu, nes trūksta laiko. Mes norime suteikti vartotojai daugiau teisų, kad jis galėtų paprasta, suprantama forma įsisavinti informaciją ir pagal ją priimti teisingus sprendimus. Esame už įvairovę, esame už įvairavimą, o ne už orientavimą. Jūs kalbėjote, ponė Vilmote, apie tai, jog norite kaip ir suorientuoti vartotoją ir padėti jam įspręsti. Tai prieštaravimas. Mes tai turime tik informuoti ir neturime rinktis už žmonės. Patys vartotojai turi galėti pasirinkti. Taigi tą principą ir turime išsaugoti. Bet kokios pastangos standartizuoti žmonės, kokios pastangos niveliuoti žmonės yra visiškai neprimtas dalykas. Taip pat pasiūlymo dėl skirtingų spalvų yra labai pavojingas dalykas. Pavyzdžiui, savo penkerių metų vaikui duodu tam tikrų produktų, kuriuose daug vitamino A. Ko gero, mes neturėtume versti mūsų vaikų valgyti vien tik tai maistą, kuriame beveik nėra jokių maistinių medžiagų. Bet to dažnai dangstomasi vartotojų pagidavimais. Tačiau jeigu Anglijoje atlikta, kad ir gera studija, ji tikrai neatspindi visų 500 milijonų Europos vartotojų nuomonės. Reikia daug daugiau tyrimų, kad žinotume ne tik anglų vartotojų, bet ir visų europiečių nuomonę. O šį pirmininkę ačiū už kantrybę. Äh, ačiū, atleiskite, dar vienas žmogus paprašė žodžio, galbūt užmiršau. Ačiū labai, panas pirmininkė, jau kiek anksčiau tiesa paprašiau žodžio tačiau manęs nepastebėjo tikriausiai. Taigi noriu labai nuoširdžiai padėkoti poniai pranešėjai už atliktą milžinišką darbą. Nepaisant to, mums reikėtų labai gerai pagalvoti, kokiais principais mes norime vadovautis. Ko gero egzistuoja skirtingos nuomonės. Vieni nori šviesti vartotoją, kiti tik informuoti vartotoją. Italijoje Mes labai didžiuojame savo maisto, pramonės, maisto pramonę, labai didžiuojame savo maisto produktų kokybę, todėl galima suprasti, jog mes e, jau esame prieimę tam tikrų taisyklių. Kita vertus, pagalvokime ir apie štai ką, ar mes norime priversinai žmonės kažką daryti ar ne, ar norime jiems leisti patiems apsispręsti. Kai kurie kolegos teikia pavojingus siūlymus. Vadinamasis šviesoforo principas yra pavojingas. Šios spalvos raudona, geltona, žalia gali sukelti painiavos vartotojams. Pavyzdžiui, daug jaunų žmonių serga anoreksija, Jei pamatys, kad produkte yra daug cukraus, tikriausiai tokio produkto net ir nepirks. Tačiau vis tiek žmogus negali išsiversti be cukraus. Taigi aš manau, jog reikėtų tiesiog laiku aiškinti tiek vaikams, tiek ir motinoms apie tai, kas yra visavertis, visavertė mytyba. Taigi tikrai nereikia čia žmonių gazdintis baisiomis spalvomis. Aišku, ženklimas turi būti aiškus ir suprantamas, bet neturi būti painus. Dabar maistinės e, vertės nurodymas 62 pakeitimas yra pateiktas. 2006 metų reglamente jau egzistuoja tam tikrų nuostatų apie mm, maistinius teiginius. Taigi aš pagėdaučiau, kad šis klausimas dar kartą būtų įtrauktas ir kito pošio darbo atvarkė. Ačiū. Kągi, ši tema ko gero jau mums žinoma, kadangi po praėjusiu kartu vietoj daugiau negu tūkstančio sulaukėme šiek tiek daugiau negu beveik 400 pakeitimų. Taigi tema jau pažįstama. Kągi dabar sutiksiu žodžiu tik tai poniai pranešėjai, prašau komisijos nepykti, kadangi Ispanijos ministrai jau lūkurioje prie durų. Taigi, ponė Somer, porą minučių trumpai sureaguokite tai, ką išgirdote. Ačiū noriu pabrėžti, eina kalba apie informacijos pateikimo formą, ar tai būtų šviesoforas, ar GDA, ar kažkoks mišus variantas, nesvarbu. Aš tiesiog nenoriu privaloma tvarka numatyti tam tikros vienos schemos visoje Europoje, nes mes nežinome, ar vartotojai supranta tokias ženklimo schemas. Taigi tą mintį ir suprastumėte, jeigu atidžiau pasakytume pranešimą. Aš palieku galimybę savanoriškų pagrindų be privalomų informacijos savanoriškų pagrindų nurodyti kitas e, vertes, kitas medžiagas, grafiškai ar kaip kitaip. Tai yra galima. Manau, kad kiekvienas vartotojas turi galėti apsispręsti, kokia ženklimo sistema jam patinka, yra suprantama ir naudotina. Taigi tikiuosi, kad pamažu bus atsižvelgta į vartotojų nuomonę. Aš nekeičiu savo nuomonės. Nacionalinės nacionalinio ženklinimo sistemos turi egzistuoti, net jeigu jos būtų neprivalomas. Taip pat aš nenorėčiau, kad valstybės narės pačios spręsto, kaip elgtis su nesufasuotais maisto produktais. Reglamentas juk yra europinio masto. Taigi tuos dalykus reikia šiame dokumente reglamentuoti ir reglamentuoti visur vienodai. Tačiau bet koks papildomas savanoriškas ženklimas yra galimas. Kolegė Rotbėrint, paaiškinsiu, kilmės nuoroda pagrindinių sudėtinių medžiagų, tokia nuoroda būtų labai gera, jeigu būtų įmanoma tai padaryti. Tačiau galvokime praktiškai, neįmanoma nurodyti visų sudėtinių medžiagų kilmės. Nueikite, kolegos, tiesiog į įmonėse. Tiesiog savo akimis pažiūrėkite, kaip iš ko yra sumaišomos, sumaišomi maisto produktai, kaip vyksta pirkimai kai pamatysite, jog paprasčiausiai nėra įmanoma nurodyti ant etiketės bent jau pagrindinės sudėtinės medžiagas bei jų kilmę. Tam tikrai reikėtų įvairių informacinių lapelių, panašiai kaip vaisto atveju, arba dar didesnių papildomų etikėčių. Tačiau iki šiol mes juk bandome visą informaciją apie privalomas e, nuorodas sutalpinti į vieną etiketę. Dabar sudėtinės medžiagos e, Be to, tos sudėtinės medžiagos ir jų kilmė keičiasi ne tik pamečiuoju, bet diena iš dienos gali keistis kilmė. Kadangi sektoriuje yra daugiausia vidutinio dydžio įmonių, tai jos praktiškai nėra pajėgios nurodyti kiekvienos sudėtinės medžiagos kilmės šalį. Negali tiek parengti skirtingų etikečių, kad faktiškai kiekvieną dieną ant to paties produkto klyjuotų skirtingą uh, etiketę vien todėl, kad yra paimta tam tikra kita sudėtinė medžiaga negu vakar už vakar. Taigi tikrai visa informacija turi tilpti į etiketę ir tikrai čia nereikėtų generuoti daugiau etikečių kaip šlamšto arba atliekų. Noriu padėkoti kolegams už komentarus, galiu patikinti, esu pasirengusi konsultuotis, tartis ir jeigu norite aptarti savo pakeitimus, kreipkitės į mane kai kuriais punktais, ko gero, sugebėsiu netgi pateikti kompromisinių pasiūlymų, dėl kurių komitete bus balsuojama kovo mėnesį. Ačiū. Ačiū, ponė Zomero. Iš tikrųjų, emocinga tema. Taip pat yra klausimų, kuriais mes nesutarėme. Tai paaiškėjo ir per šiandienos diskusiją. Kovo 16 dieną mes balsuosime dėl šios temos komitete. Pone pranešėja siūlosi surenkti atskiras konsultacijas su atskirais kolegomis, taigi ponas Rosi, kiti turėtų susiekti su ponia pranešėja, galbūt pavyks jums parengti kompromisus. Kągi, ačiū už šią diskusiją. Taip pat komisija, prašau, nepykti, kad nebesuteikėme jums žodžio. Dabar reikia perėti ir prie paskutinio darbo atvarkės punkto, tai yra pašnekesys su Ispanijos žemės ūkio ministre. Galbūt dar palaukime porą akimirkų, kol atitinkama delegacija atvyks mūsų salė. Jos lik ir nėra prie durų, kaip man atrodo. Ja. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Brangus kolegos, brangios kolegės, galbūt teikitės susėsti. Jeigu įmanoma, pamažu baigite tarpusavio diskusijas, apsiraminkite, norėčiau, kad tęstume darbą, kadangi darbo tvarkė svarbus klausimas. Ispanijos kaip pirmininkaujančios ES šalies programa aplinkos apsaugos rytyje. Taigi džiaugiuosi galėdamas pasveikinti Ispanijos aplinkos apsaugos bei žemės ūkio ministrę ponę Eleną Espinozą. Taigi, ponė ministrė, sveiki mūsų Europos parlamento aplinkosios komitete. Beje, šis komitetas vienas skaitlingiausių, vienas didžiausių šiuose, šiuose rūmose. Beje, mūsų komiteto nariai ir savo tėvynėse labai aktyviai kovoja už aplinkosaugą. Reikia mums aptarti daug temų, mūsų darbo krūvis didžiulis, o dabar jūs galite pristatyti savo pirmininkavimo programą. Prašom. Gracias, señor presidente. Ačiū. <clears throat> Ponas pirmininkė, ponios ir ponai parlamentarai. Atvykau į jūsų komitetą, kad papasakočiau apie pirmininkaujančios valstybės Ispanijos darbo programą. Savaime suprantama, kad kova su klimato kaita ir įvairių priemonių apibrėžimas, kurių reikia imtis iš Europos pusės, yra vienas iš didžiausių šio pusmečio prioritetų. 20 sausio aš jau turėjau galimybę paaiškinti parlamentui, Kopenhagos viršūnių susitikimo rezultatus bei įvairias priemonės, kurios iš to išplaukia, todėl nesikartosiu. Bet norėčiau jūsų dėmesį atkreipti į kai kuriuos dalykus. Iš 27 aplinkosaugos ministrų 27 e, aplinkosaugos ministrai nedelsiant turi taikyti tai, kas buvo priimta Kopenhagoje. Mes turime labai greitai dirbti, turime labai greitai stumtis į priekį su tarptautinėmis dėrybomis, kurios vyks, kai e, jungtinėse tautose bei Meksikoje, Meksiko mieste kitų metų uh, tai, tai yra šių metų lapkričio mėnesį. Bendrijų lygmenyje mes turime įvesti tam tikras priemonės, kuriomis galėtume e, atremti klimato kaitą, vandens valdymas, bioįvairovės išsaugojimas, žvejyba ir e, žemės ūkis. Savaime suprantama, per šešis mėnesius pirmininkaudama Ispanija pabandys pastumėti į priekį darbus susijusius su Baltaja knyga e, ir susijusius su adaptavimu. Energetikos ir klimato kaitos paketas suvaidins lemiamą vaidmenį kovojant su šiuo reiškiniu per keletą pastarųjų metų, ypatingai kalbant apie bendrijų režimą E, dėl prekybų emisijomis. Tai bus labai svarbus klausimas. Čia nesustosime e, savaime suprantama mūsų politika viduje ir tarptautinė politika savaikaus tarpusavyje. Tos mūsų priimamos priemonės rodo Europos lyderį, lyderiaujantį vaidmenį šioje srityje, tačiau tarptautinėje sityje mūsų e, teisės aktai turėtų keistis, reikėtų dirbti taip, kad energetikos ir klimato kaitos paketas galėtų būti kaip galima greičiau e, užbaigtas teigiamų rezultatų. Mes taip pat įvairias, įvairius standartus gerinant oro kokybę e, kursime ir tarptautinius standartus šioje srityje kursime. Mes norėtumėm išlaikyti ES lyderystę šioje srityje, e, būtent mažinant emisijas, e, kenksmingas emisijas, užkrečiančias emisijas, emisijas ir valdant cheminius produktus. Mes norime, kad visa tai, kaip galima mažiau įtakotų ekosistemą ir e, žmogaus sveikatą. Mes dėjome pastaraisiais metais labai didelės pastangas tenkdamiesi sunormalizuoti cheminės medžiagas. Čia norėčiau e, priminti REACH dokumentą, o taip pat kitas iniciatyvas, kurios yra uh, susijusios su pavojingomis medžiagomis. Ispanija norėtų ir toliau stumtis į priekį, Ispanija norėtų peržiūrėti ir kitas direktyvas susijusias su elektrinėmis ir elektros atlikomis, kad būtų galima jas geriau valdyti ir kad būtų galima sumažinti jų poveikį aplinkai. Taip pat Ispanija ketina nustatyti standartus bioatliekoms. Dirbožėmis yra labai trapus elementas, kritinis aplinkos saugos požiūrių. E, e, e, ekonominių požiūrių taip pat. Mes žinome, kad kai kurios valstybės narės susiduria su dideliais sunkumais, kad e, duotų tą bendrą atsaką. Žinau, kad bus nelengva, tačiau labai pasitikiu, kad mes, tuo, kad mes visi kartu sukursime e, dirbožėmio apsaugos direktyvą. Dėl direktyvos pasiūlymo dėl nekomercinio e, gyvūnų globotinio judėjimo, manau, kad čia mes esame visai arti susitarimo, manau, kad tas tekstas galėtų iki pirmos Liepos įsigalioti, kitaip tariant, iki e, pereinamojo laiko, laikotarpio pradžios. kitos temos, kurias paliesime. Bioįvairovės retėjimas tai yra labai didelis iššūkis tenkantis Ispanijos, Ispanijai pirmininkaujančiai valstybei. 2010 metai bus e, bioįvairovės metai, todėl tą progą galima kaip tik tais į šiuos klausimus išsameu pasigilinti ir pažiūrėti, ar e, galima nustatyti mūsų tikslus vėlesniam negu 2010 metų laikotarpis. Taip pat pirmininkaujanti valstybė turės pasirenkti tarptautinėms dėryboms, kurios vyks Japonijoje šių metų antrajame pusmetyje. Taigi, COP10 rėmuose visą tai vyks, kai bus kalbama apie bioįvairovę bioįvairovės bio konferencija vyks Madride. Jos metu galėsime pamaty, pažiūrėti, ar galima surasti kažkokiu tai sprendimu, kaip sumažinti bioįvairovės rėtėjimą, mažėjimą. E, ir šio, ši platforma mums pasitarnaus rengiantis pasauliniai konferencijai. Taip pat antrojo pusmečio metu pasižiūrėsime, kaip galima efektyviau apsaugoti miškus. Kaip žinote, Europa vis dažniau ir dažniau susiduria su gamtos reiškiniais, tokiais kaip miškų gaisrai, potviniai, tornadai. Visą tai yra sukeliama klimato kaitos. Visi šie reiškiniai mūsų bioįvairoviai kelia didžiulę grėsmę ir jokių valstybės sienų jie nepaiso. Miškų apsauga bus, apsaugos taisyklės bus netrukus pateiktos komisijos ir galės valstybės narės remtis tomis taisyklėmis apsaugodamos miškus. Šio pusmečio metu bus ministerinė konferencija, kuri nagrinės miškų apsaugos klausimą. Šios konferencijos rezultatai bus pateikiami siekiant e, priimti 21 birželio e, tarybos. E, Tais, taisyklės. Dar vienas prioritetas - vanduo vanduo socialiniu, ekonominiu požiūriu e, ir kitais požiūriais yra labai svarbus. Reikėtų surasti tinkamų scenarijų, kaip mažinti kritulių kiekį dėl to, kad krinta temperatūra. Ir kaip, e, kaip atremti iššūkius, jeigu kiltų potviniai nuo per didelio kritulių kiekio. Taip pat apie tai šnekėsime su besiribojančiomis, su valstybėmis, besiribojančiomis su ES valstybėmis. Mes dėl sausros, e, sausros problemas aptarinėsime 16-18 vasario. Tai štai bendrais bruožais mūsų pirmininkavimo tikslai ir tai, ką mes sieksime, pasiek, e, ko mes sieksime per šiuos pastarosius mėnesius. Viso to bus galima pasiekti tik tuo met, jeigu pirmininkaujanti valstybė dar neįdirbs su parlamentu ir uh, E, visiems šio komiteto nariams padedant. Jūs galite pasikliauti, kad tikrai bendradarbiausiu su jumis šiandieną atvykau, bet jeigu tik panorėsite, galėsiu atvykti bet kada, kada tik tai reikės mūsų pastangą sujungti kartu, kad kartu priartėtumėm prie tvaresnės aplinkosaugos požiūrių Europos, kad mes galėtumėm palikti uh, švaresnę ir sveikesnę Europą visiems, visoms busimosioms europiečių kartoms. Ačiū ministrai Espinoza, jūsų programa iš tikrųjų labai ambicinga, 12 skirtingų punktų. Užsirašiau visą tuziną įvairių skirtingų priemonių, kurios yra siūlomos ir dėl kurių taryba ir parlamentas kaip teisėkuros institucijos turės tarpusavyje susitarti. Šiandien e, posėdžiauja nuolatinių atstovų taryba e, ir e, bus svarstamas klausimas sausio 31 dieną dėl atitinkamų Europos ES duomenų, kurie turi būti užregistruoti jungtinėse tautose, ar tai bus 20 procentų, ar 30, ar, ar kitoks skaičius. Mes labai tikimės, kad ES sugebės susitarti dėl klimato kaitos klausimo ir e, pristatys vieningą poziciją. Labai daug kolegų nori pasisakyti. Ponas Zeibert, pirmasis kalbės. Prašau nekalbėti ilgiau nei 3 minutės. Ačiū pirmininkė, taip pat ačiū poniai ministrė už tai, kad pas mus atvyko, pristatė savo programą. Iš jūsų pasisakymų supratau, kad taip pat ir jums klimato kaitos politika yra susijusi su ekonominė politika. Jūs puikiai žinote, tačiau kai baigėsi Kopenhagos konferencija ir niekas mūsų nuomonės neklausė dėl galutinės deklaracijos. O paskutinė e, aplinkos ministrų konferencija taip pat parodė, kad Europoje labai skiriasi nuomonės dėl klimato kaitos, kokių veiksmų ketinate imtis, kad suformuluotumėte aiškę ES poziciją ir sugebėtumėte suderinti tos tarpusavio skirtumus, kurie egzistuoja. Kalbėjote apie vandens išteklių valdymą, jūsų šalyje yra daug saulės, tačiau mažai vandens. Ir citavote taip pat į, įvairių konferencijų rezultatus, tačiau nieko nekalbėjote apie konkrečius Ispanijos pirmininkavimo planus siekiant geriau aprūpinti gyventojus vandeniu. Ir žinote, kad šiais metais dauguma ES valstybių diskutuojama apie vandens apmokestinimo klausimus. Mes puikiai žinome, kad Ispanijoje labai daug vandens išteklių sunaudojama žemės ūkija. Ar ketiname, ketinate kaip nors skatinti e, ūkininkus, naudojant naujasias technologijas, mažinti vandens švaistimą. Taigi, kokią atimėte imtis, kad iš tikrųjų rimtai spręstumėte šią problemą. Taip pat, kokiu iniciatyvų siūlysite skatindami e, naujausių technologijų naudojimą e, produktų e, dizaino srityje e, ir kad galėtumėte susidaroti su ateities iššūkiais. Mes dabar kalbėdami apie IPPC direktyvą siekiame, kad Europoje būtų pradėti taikyti vienodi standartai, tačiau kai kurios valstybės narės siekia priešingų tikslų. Ką ketinate šioje srityje nuveikti? kad pašalintumėte egzistuojančius didžiulius skirtumus tarp valstybių narių. Jūs e, minėjote, kad ketinate dėl bio atliekų konkrečių pasiūlymų pateikti, tai aš manau, kad jeigu jūs lauksime, tai tikrai galėsime palaikyti. Pirmininkas, ačiū ponui Zeberiui. 20 kolegų užsiregistravo kalbėti, daugiau jau nepriimsime jų į tą sąrašą. Ir dabar dar žodis vis e, koordinatoriams. Linda pirmoji. Ačiū, kalbėsiu trumpai. Sveikiname Jūs, ministrė. Buvome susitikę Strasbūrę prieš savaitę. Mano klausimas daugiausiai susijęs su situacija po Kopenhagos ir apie Kopenhagos konferencijos naudą noriu paklausti. Esu ne vienintelė, kuri dabar iš tikrųjų nežino, kas vyks. Praeitą savaitę įvodė Burg pranešė, kad e, sausio 31 dieną skirtingos e, šalis, kurios pasirašė galutinę Kopenhagos deklaraciją, turės pristatyti jungtinėms tautoms e, emisijų planus, o ką tik mus pranešė, kad ta data nėra galutinė noriu paklausti, e, kokia yra situacija ES, kaip ES pristatys savo informaciją, nes mes liktai girdėjome, kad e, neaišku, ar bus pristatyti vieningi skaičiai ar ne. Taip pat mūsų laukia pavasarį susitikimas Bonoje, kaip ES jam ruošis ir e, kaip jūs ketinate vėl paimti į savo rankas iniciatyvą rengiantis Meksikos susirinkimui, nes klausantis e, prezidento Obamos, tai jo prioritetai pamažu keičiasi, jis vėl grįžta prie ekonominių klausimų, mažiau dėmesio, dėmesio skiria klimato kaitai, taigi <clears throat> ką ES galėtų nuveikti, kad vėl susigražintų iniciatyvą. Kris Deivis. Ministrė Kitą antradienį vyks labai svarbus klimato kaitos komiteto susitikimas ir aš žinau, kad pirmininkaujantis šalis siekia, kad šis susitikimas praeitų sėkmingai. Prieš tris metus ES taryba susitarė, kad mes turėsime vykdyti 12 e, CO2 sulaikymo bandomųjų projektų, tačiau nebuvo numatytas finansavimas šiems projektams. Mūsų komitetas 2008 rugsėjai pateikė pasiūlymus e, naudoti lėšas gautas iš taršos e, prekybos leidimų. Po trijų metų taryba pritarė tam pasiūlymui, tačiau praėjus trims metams dar vis tik tai nesusitrėmė konkrečiai, kaip tas lėšas panaudoti. Mes paprasčiausiai išvaistėme ištisus tris metus. Komisija dabar pateikė nutarimo projektą, kurį komitetas varstys kitą antradienį ir šis nutarimo projektas teigia, kad e, komisija <clears throat> ir toliau siekia kontroliuoti įvairius atsinaujinančių energijos šaltinių ir e, CO2 sulaikymo projektus. Vokietija tačiau e, pateikė alternatyvių pasiūlymų, jis siekia renacionalizuoti šių projektų valdymą. E, e, komisija tuo tarpu grasina, kad jeigu ES nebus palikta galimybė kontroliuoti šių e, demonstracinių parodomųjų projektų, tai jų bus iš vis atsisakyta. Atrodo, kad taryboje pozicijos yra labai susiskalčiusios, mes toliau negalime dėlsti, nes privalome po Kopenhagos aiškiai pademonstruoti, kad esame ryštingai nusiteikę mažinti CO2 išmetalų kiekį, ką pirmininkaujantį šalis e, daro, kad užtikrintų, jog e, šis projektas e, baigtųsi sėkmingai. Sontril Pelie. Merci euh, de... Pone ministrė, labai ačiū, kad atvykote. Ispanija, kaip pirmininkaujantį valstybę, įrašė e, reglamentavimą dėl e, dirbožėmio apsaugos, tai yra labai gera naujiena. Kita gera naujiena, jau, naujiena yra ta, kad jūs vėl pradėsite darbus remdamiesi tekstų, kurie buvo atmesti pirmininkaujant Portugalijai 2007 metais tai yra būtent tas tekstas, kuris kaip tik tais geriausiai atsiliepia į kylančius iš kurios valstybės, tokios kaip Prancūzija, Vokietija, Junktinės karalystė ir toliau priešinasi direktyvos projektui, kadangi ta direktyva jų nuomonė yra per daug reikli ir per daug priverčianti. Pir, ministrė pirmininkė, manau, kad mes visi manome, kad reikia bendrų taisyklių Europoje dėl. E, mm, užkresto dirbožėmio ir dėl dirbožėmio saugojimo, dėl jo turtingumo saugojimo. O dėl, dėl to, kad sus, išsaugotumėm vandenį, vandens kokybę e, ir europiečių sveikatą. Ministrė pirmininkė, ar jūs galvojate, kad 15 kovo e, vėliausiai bus galima gauti daugumą ir be to, kiek Ispanija yra linkusi daryti kompromisu, kur tos raudonosios linijos, kurių jūsų nuomonė peržengti negalima siekiant kompromiso. Labai ačiū, Risterosi. Ačiū, ponė ministrė. Aš turiu pasakyti, kad mane labai sukrėtė jūsų problė, programa, kuri labiausiai susitelkė ties klimato problemomis ir tai, ir kas susijęs su COP, su COP15. Ar prisimenate, kad paskutinį kartą kalbėjome apie žaliuosius plotus ir galvojome, svarstėme, kas yra atsakingas už kai kurios dalykus. Uh, jūs, kaip ministrė pirmininkė, daug už ką atsakinga, taip pat ir už COP16. Pirmiausia, reikėtų išsiaiškinti, kokios aplinkos saugos problemos yra susijusios su ES veikla, e, su išmetimu į viduržėmio jūrą kai kurių medžiagų o kas yra susijęs su trečiosiomis valstybėmis, nors ir tos kita vertus naudoja kai kurias medžiagas pagamintas ES, kurios yra draudžiamos. ES nenaudoja, bet kitos valstybės sėkmingai naudoja, ar tai gamindamo žaisliukus, ar tai dar kažką. Dėl radioaktyvių atliekų, ką galėtumėte pasiūlyti alternatyviam transportui, e, vietoj sunkvežimių e, galbūt galima laivais daugiau pervežinėti arba kažkokiamis kitomis priemonėmis prekes. Ar manote, kad galima ir alternatyvios energijos sritis pasitelkti? Žinoma, ko, ko, kokia jūsų pro, programa? E, ką konkrečiai galvojate padaryti? Aišku, labai gražu kalbėti gražiai apie aplinkosaugą, bet ką konkrečiai galvojate daryti? Ačiū, ponė tarybos pirmininkė. Ko gero pritarčiau tam, ką pasakė ponas Rosi. Ko gero dabar reikėtų galvoti apie tuos praktinius dalykus, praktinės problemas, su kuriamis susidursite jūs per šį pusmetį. Jūs teigiate, jog vėl imsitės dirbožymio Taip pat ir vožymį paminėjote vienu įpu kartu su oru bei vandeniu. Tačiau juk yra didžiulis skirtumas. Oras ir vanduo nepripažįsta sienų, tuo tarpu dirbožėmis yra nepajudinamas vienoje valstybė narėje. Taigi pripažinkime, kad šiuo atveju ypatinga atsakomybė tenka valstybėms narėms. Jos yra atsakingas už dirbožėmio kokybės išlaikymą. Taigi tikėkime, kad mums čia nereikės primėti direktyvos. Toliau biocidų reglamentas. Sakėte, jog atsižvelgsite į ekosistemas bei žmogaus veikatą. Tai kokiu veiksmu imsis Ispanija dėl biocidų reglamento, kurio projektas jau patiktas? Ar nespausite komisijos šiek tiek, kad sulauktume mes poveikio vertinimo? Nes juk reikia atsižvelgti, pagalvoti apie tai, kokių veikliųjų medžiagų mes neteksime Tuo labiau, kad ateityje turime užtikrinti savo visuomenės higieną arba sveikatą. Taigi, kaip bus ateityje su vadinamaisiais higienos standartais, ką mes dar galime padaryti, ar vadinamai katofai yra per daug siauri ar ne, taigi pagidaučiu iš Ispanijos e, šiek tiek išsamesnių komentarų. Taip pat pakalbėkite ir apie tai, kokia jūsų pozicija yra dėl to, kad daugiau leidimų ar daugiau kompetencijų gautų leidimų uždavimo srityje ES, bei kad po agentūra ECO gautų daugiau kompetencijų. Pone Klas yra pranešės apie pirmininką šio klausimo. Kriton Arsenės dabar. Ačiū, ponas pirmininkė, sveika, ponė ministrė. Aš e, džiaugiuosi tuo, kad jūs kalbėjote apie biologinį įvairovę, nes biologinė įvairovė yra svarbus dalykas, siekiant išsaugoti gamtą be to ekosistemos e, sugeria pusę visų šiltnamio efektą sukelčių dujų. Beje, gruodžio mėnesį taryboje buvo pasiektas politinis sutarimas dėl reglamento, pagal kurių, pagal kurių numatomi įpareigojimai ūkio subjektams importuojantiems į ES trečiose šalise pagamintą medieną. Daugelis tame tarpe ir Ispanija užėmė nuviliančią poziciją nes dabar dar nėra uždraudžiama pateikti į ES rinką nelegaliai paruoštos medienos trečiose šalise. Taip pat nepakankamai yra griežtai prižiūrimi operatoriai, o atsižvelgiant į miškų, į miškų kirtimo spartą, atsižvelgiant tą 20 procentų tikslą. Tai jeigu Europos rinkoje neatsirastų nelegalios medienos, galėtume efektyviau kovoti su klimato kaitos padariniais ir tai beveik prilygtų mūsų tiksla, tikslai 20 procentų sumažinti emisijas. Taigi, kokiu veiksmu jūs imsės Ispanija dėl šio reglamento, reglamentuočio medienos importą? Ačiū. Ačiū, Gebrandi. Ačiū, ponas pirmininkė. Aš Norėčiau padėkoti pirmiausiai Ispanijos ministrai už tai, kad atvyko į mūsų posėdį. Tikrai pirmininkaujantį pradėtą sunkiu laikotarpiu, pirmiausia galvojant apie klimato kitimą bei biologinį įvairovę. Ateinantis metai nebus lengvi. Manau, kad jūs pateikėte ambicingą programą ir tuo aš esu labai patenkintas. Tuo pat metu norėčiau pakalbėti išsamiau apie biologinį įvairovę. Ja įvardinote kaip vieną iš svarbiausių savo prioritetų. Kalbėjote taip pat apie miškus, bei jūrų arba biologinė įvairovė jūrose. Jeigu leistumėte, priminsiu balsavimą. Šiandien prieš piet balsavome dėl CITES konvencijos. Ir mūsų komitetas paremė draudimą prekiauti melsvuoju tunu. Taigi, kokiu veiksmu jūs planuojate imtis taryboje? Italija taip pat sakė esanti e, už draudimą prekiauti melsvoju tunu ir Prancūzijoje kažkas kinta. Taigi viduržėmio jūrose anksčiau buvo priešinamasi draudimui prekiauti, o dabar lik ir pozicijos kinta. Taigi, kaip jūs vertinate šią situaciją? Be to, ką jūs galvojate apie draudimą prekiauti dramblio kaulo? Ačiū. Ačiū, ponas pirmininkė. Pone ministrė, džiaugiuosi, kad atvykote šiandien į mūsų posėdį. Taip pat džiaugiuosi, kad pristatė labai ambicingą programą. Štai čia, mojuoju ranką kaip tik. Kai kurie kolegos jau užsiminė apie tai, kas bus po Kopenhagos, bet aš tą laiko, laikotarpį įvardinčiau kaip laikotarpį iki Meksikos. Taigi galvokime dabar apie Meksiką, ruoškime jai. Norėčiau pasireikšti, kalbėti kritiškai Be abejo, sutinkame, jog Europa turi pasistengti, pasitemti, tačiau aš nemanau, kad pakankamai suprantama, jog reikia nedelsiant imtis veiksmų. Taip pat ir iš jūsų neišgirdau nieko konkretaus. Kaip konkrečiai jūs norite pagerinti Europos poziciją? Dabar diskutuojama dėl tų priedų minus 20, minus 30 procentų, tai ta diskusija rodo, kad Europa nepasimokė iš savo klaidų Taigi pateiksiu du konkrečius klausimus Ispanijai kaip pirmikaujančiai šaliai. Sutinkame, ko gero, visi. Europa Meksikoje turi kalbėti vienu balsu. Tačiau kieno tai bus balsas? Kas kalbės tuo vienu balsu? Taigi, kas jūsų galva turėtų kalbėti tuo vieningu balsu? Dabar vadinamos bazinės šalis praėjusią savaitgalį pareiškė, jog pagėdauto, kad jau kovo jungtinėse tautose įvyktų konferencija. Puikus sumanimas, tačiau ES turėtų pareikšti sutinkanti ir norinti prisijungti prie vadinamųjų bazinių šalių, norinti bendradabiauti su jomis. Ar Ispanija imasi iniciatyvos, kad prisijungtų prie tų bazinių šalių per minėtą kovo mėnesio sutikimą? Ačiū. Ačiū. Nikas Kifinas. Ačiū. Pone ministrė, rytu, Špygelio žurnale Vokietijos trys klimato specialistai sukritikavo IPPC. Jie sukritikavo ne tik tą apsižioplinimą dėl Himalajų ledynų, bet ir šiaip sudirbo IPPC, IPCC ataskaitą, teikdami, jog atitinkami dokumentai nebuvo pakankamai įvertinti. Be to jūs kalbėjote, ne va miškų gaisrai susijęs su klimato kaita, tačiau mokslininkai tokio ryšio nėra įroš, įrodę. Tai yra grinai iš piršto laušas teikinys. Taigi, ar nenumatoma e, atlikti IPCC atlikto darbo e, peržiūrą? Matau, kad yra pakankamai įrodymų, kad ši institucija susimovė. Sulaukiu daug laiškų iš Ispanijoje gyvenančių Britų, graudžių laiškų sulaudžiu iš e, vyresnio amžiaus Britų, kurių namai yra sugriaunami, nugriaunami pagal 98 metų įstatymą. Praėjusiu metu kovo mes patvirtume pranešimą, kuriame reikalavome, kad Ispanija liautusi pakrantėse griovusi privačius namus. Tačiau Ispanija nepaiso privačios nusavybės. Tai ir nekeista, kad Ispanija, nors ir pirmika Europos Sąjunga, ignoruoja Europos parlamento nuomonę. Ar ištaisyti šią klaidą? Ačiū. Taigi pirmieji dešimt deputatų uždavė klausimą dėl oro, vandens, dirbožimo, sitės, biologinės įvairovės, daug kitų dalykų. Pone ministrė, galbūt atsakykite. Jeigu atsakytumėte, po to bus lengviau tęsti diskusiją. Ačiū, ponas pirmininkė. Pasistengsiu be abejo sureaguoti į tai, kokie klausimai buvo pateikti. Taip pat, jeigu leisite, pasistengsiu pateikti šiek tiek daugiau informacijos, negu kad pateikiau per savo įžanginį žodį. Kolega Zieberis kalbėjo apie Kopenhagą. Turiu sutikti. Savo pasisakymą pradžioje ne per daug plačiai komentavau šį reikalą. Kita vertus ir praėjusią savaitę Strasbūrė per plenarinę sesiją įvyko jau diskusija atitinkamai aš stengiuosi dabar sureaguoti labiau į kiek kitus dalykus. Taigi po Kopenhagos, ką daryti? Ką Europos parlamentas, taryba bei pirmikam šalis turėtų daryti? Pirmikam šalies nuomonė. Nereikėtų nuleisti rankų, nereikėtų nusiminti nereikėtų tik tai dūsauti ir galvoti, kaip viskas būtų buvę gerai, jeigu Kopenhaga būtų kitaip pasibaigusi. Galbūt žvelgime į priekį. Jau orientuokime į Meksiką. Kita vertus, turime suprasti, jog reikia savo pastangą sutelkti viena vertus tarptautiniu lygiu, kad Europa ir toliau užimtų pirmaujančias pozicijas ir jeigu šio pusmečio pabaigoje susirinksime Meksikoje, tai pasistengime kad Meksikoje jau nebūtų tokios tarptautinės nuomonės įvairovės, kokią mes pastebėjome Kopenhagoje. Taigi to tikslo siekiant reikia pasistengti. Pasistengti turi pirmiausia ES, kadangi ji visada tradiciškai vaida, vadino pirmaujantį vaidmenį. Be to, Europos dėka mes galime ko gero išplėsti ir pagilinti tai, kas buvo pasiekta Kopenhagoje. Manau, kad tai yra vis tiek kažkoks rezultatas, kuris buvo pasiektas Kopenhagoje ir juo remiantis mes galime tęsti savo veiksmus. Beje, įvyko ir nuolatinio atstovo komiteto korepero posėdės, ką tik sulaukiu ir pranešimo apie tai, kas ten buvo pasiekta vieną akimirką, tu esi sutinkama lapelė. Taigi, nuolatinio atstovo komitetas vos prieš kelias minutės nusprendė parengti pirmkam šalies bei Europos komisijos raštą arba laišką, kuriame bus patvirtina, kad ES prisijunga prie Kopenhagos kodekso arba kodekso ir stengsis sumažinti savo taršą bent jau 20 procentų, o galbūt ir 30 procentų. Taigi atitinkamą laišką vienbalsiai šiandien patvirtino korepero atstovai. Taigi galiu konstatuoti, kad mes vėl kalbame vienu balsu. Taigi tarptautinė dimencija. Ko gero reikia čia orientuotis ne tik į Junktinės Amerikos valstijas. Kai kam atrodo, ir kai kam parlamente atrodo, kad viskas priklauso nuo Amerikos. To nepakanka turime stengtis plėtoti savo santykius tiek su besivystančiomis, tiek ir su sparčiai besivystančiomis šalimis. Taigi ir šiuo frontu mes galime veikti. Tikrai galime ruoštis Meksikai, tikėdamiesi, kad ten jau pasieksime mums priimtiną rezultatą. Tai yra privalomo pobūdžio susitarimą dėl taršos sumažinimo visame pasaulyje. Kaip žinia, klimatas kinta ko gero visur, ne tik Europoje. Taigi negalima apsiriboti vien ES privalomais tikslais. Svarbu formuoti ir vykdyti globalinę politiką, į kurios įgyvendimas įtrauktų visi - piliečiai, institucijos, vyriausybės, norint pasiekti geidžiamo tikslo kad e, mūsų planetoje į atmosferą būtų įskiriama mažiau CO2. Taip pat mažiau sunaudojama iškastinio kūro, atitinkamai, kad būtų išsaugota planeta ateinančioms kartoms. Deputatas Zieberis kalbėjo ir apie kitus tikslus. Pavyzdžiui, kalbėjo apie vandens išteklius. Iš tikrųjų, vandens išteklių mažėja. Į tą mes turime atsižvelgti. Ko gero, tas vandens stygius yra pasimas beveik visose ES valstybėse narėse. Jeigu vieniems dar netrūksta vandens, tai galbūt artimiausių metų pradės jo trūkti. Bet to mes matome, jog vis dažniau mes turime su dramatiškais stichiniais reiškiniais. Pavyzdžiui, vieną savaitę vyrojo didžiulė sausra, o jau kitą savaitę tame pačiame regione kyla didžiuliai potviniai. Taigi turime pasistengti, kad nesikartotų tokios gamtos stichijos, tokie fenomenai. O jeigu jos ir kartotųsi, užkirskime kelią tokių stichijų katastrofiškiams padariniams. Vanduo. pirmininkavimo šalies nuomonė mes e, turime bandyti išspręsti du klausimus. Viena vertus, sumažinti visose sritise vandens suvartojimą, kad e, tame tarpe ir gyventojai mažiau suvartotų vandens, kad mažiau vandens būtų suvartojama ir pramoninėje veikloje. Taigi, mažesnis vandens suvartojimas, vienas tikslas. Kitas tikslas efektyviai panaudoti egzistuojančias naujas technologijas, kurios leistų vėl išvalyti, paruošti vandenį, geriau išvalyti nutekamuosius vandenis ir juos išvalius paruošti nutekamuosius vandenis taip, kad jie tiktų gėrimui. Taip pat daugiau dėmesio skirkime vandens išgavimo iš jūros, gerimo vandens išgavimo iš jūros vandens. Taigi čia reikia efektyviau naudoti nudruskinimo technologijas. Manau, kad tokios nudruskinimo, tokie nudruskinimo objektai būtų labai prasmingi prie tam tikrų gyvenviečių arba miestų. Galima galbūt netgi sukurti užduras sistemas. Sakykime, bet koks miestas Europoje. Sakykime, vasarą tą miestą užplūsta turistai. Taigi, ko gero, vasarą vandens paklausa tame mieste yra didesnė dėl turistų negu žiemą. Todėl tą sunaudotą vandenį reikia išvalyti, jį apdoroti ir tada tą panaudotą išvalytą vandenį būtų galima vėl panaudoti, kad sumažintume bendrą per metus suvartojamą vandens kiekį. Tai dar šiuo metu nėra iki galo įmanoma padaryti, bet toks turėtų būti tikslas. Taip pat supraskime, jog reikia atsižvelgti ir į kitus veiksnius, kurie galbūt nėra masinio pobūdžio bet yra nemažiau svarbus. Turiuomenyje, pavyzdžiui, kalnuotų vietovių apželdinimą miškais. Arba tinkamą upių baseinų valdymą, taip pat upių krantų sutvarkymą ir panašiai. Dabar įvairios stichinės nelaimės, jau pradžioje aš bandžiau apie jas kalbėti. Taigi viena vertus mes e, stengsimės e, imtis veiksmų, jog sausros, potvinio atvejais būtų sušvelnamas tokių stichinių nelaimių pasiekmes. Tam galima parengti planus, pavyzdžiui, reagavimo į ekstremalias saustras planus. Kai kurios šalis jau rengia tokius planus, bet jų galbūt reiktų ir europiniu mastu parengti. Taip pat negalima ignoruoti ir prevencijos. Kaip žinia, egzistuoja vandens politikos pagrindų direktyva, taigi pagal ją būtų galima imtis papildomų pastangų, norint pasiruošti šios pagrindų direktyvos peržiūrai 2012 metais. Iš tikrųjų yra daug temų, kurios yra kompleksiškos, tarpusavyje persipynusios, taigi reikia ko gero ir šias temas bandyti kompleksiškai žvelgti. Tikrai mes su temu nebijosime imtis. Bandysime šį beitą pakoreguoti arba išplėsti, jeigu reikia tame tarpe pakoreguoti ir išplėsti ir vanduo, vandens politikos pagrindų direktyvą. Pone McEvan, pavyzdžiui, teiravosi, kokį sprendimą priims taryba ir ar Prancūzija jau patikė kitus skaičius. Aš jums ką tik jau pranešiau, koks sprendimas yra pasiektas korepere. Aš suprantu, kad jūs esate susirūpinusi iš dalies ir aš esu susirūpinusi, tačiau ko gero tie nesutarimai arba skirtingos nuomonės jau praeities reikalose. Jau nuo šiol mes galime kalbėti apie vieningą ES frontą, apie vieningą tam tikrų sutartų skaičių pristatymą. Ponas Deivisas kalbėjo apie klimato kaitą, bei minėjo CCS technologiją bei bandomuosius projektus. Be abejo, tai dar ateities dalykas. Ispanijoje, kaip ir mikiam šaliai atrodo, jog CCS technologija turi puikias perspektyvas. Tuo labiau, kad Europa labai akcentuoja naujųjų technologijų svarbą. Taigi mes imsimės visų įmanomų priemonių šioje srityje. Kai kurios valstybės narės jau yra prieimę sprendimų, kur bus e, steigiamos CCS e, saugyklos, kai kur jau pradėti vykdyti bandomieji CCS e, projektai. Ko gero niekas šioje salėje dar negalėtų šimtų procentų prognozuoti, koks bus CCS projekto efektyvumas. Bet kokiu atveju Europa negali snausti. Taip pat ir kitos pasaulio šalis turi plėtoti CCS technologiją. Turime atsižvelgti ir į mokslinius tyrimus, inovacijas, jų svarbą šiame kontekste. Jeigu prisimintume, kokia buvo situacija, pavyzdžiui, prieš 20 metų, tai Tada būtų buvę sunku įsivaizduoti, kad bendrausime elektroninio pašto žinutėmis anksčiau pranešimų būdavo siunčiami fakso aparatais. Tai ko gero panaši situacija yra ir dabar. Galbūt po kurio laiko CCS technologija bus kasdienė ir visiems primtina. Dabar mes žengiame tik tai pirmus žingsnius, turime taigi akcentuoti pirmiausia mokslinio tyrimo, inovacijų, eksperimentinės plėtros svarbą, nes nuo jos priklausys, ar ši technologija taps tokia pat primtina ir plačiai paplitusi, kai kai kurios dabar anksčiau naujos technologijos. Dirbožėmis ir dirbožėmio tarša. Savo pasisakymę bandžiau pasakyti, jog mes suprantame, jog egzistuoja tam tikrose valstybėse narėse sunkumų dirbožėme apsaugos įtyje. Kita vertus, nespręskite, kad mes nesistengsime tų problemų išspręsti. ES politika dirbožėmio srityje yra tikrai vienas iš komisijos prioritetų, jai pradėjus rengtis pirmuosius darbo dokumentus. Be to ir Ispanija, dar nepirmininkaudama Europos Sąjungai, įvardino dirbožymio teisės aktus kaip savo prioritetinius. Ir anksčiau mes tengiamės pagal galimybės sumažinti įtampą, deblokuoti situaciją, tačiau to ko gero nepakako. Šiandien po pietų įvyks beje su kai kuriomis valstybės narimis techninių ekspertų posėdis ir per tą posėdį bus bandoma su tomis šalimis, kuriomis dar kyla problemų, spręsti tuos probleminius dalykus. Tikėsime, jog mums pavysti, pavyks rasti bendrą kalbą. Taigi pavyko starti dėl oro paketo, pavyko starti dėl triukšmo, ko gero pavyks starti ir dėl dirbožėmio. Tiesiog turime labiau stengtis, o labiau stengiantis, ko gero galėsime geriau plėtoti dialogą ir pasieksime sutarimą. Dabar ponas Rosis savo pasisakymę kalbėjo apie pramonę, apie tą pramonę, kuri teršia, nes gabena krovinius sausumos keliais kalbėjo apie fotovoltaiką ir panašiai. Tikrai daug ką dar čia galima pagerinti. Taip pat daug ką galima padaryti, kad ir pramonė prisidėtų prie efektyvesnės kovos su klimato kaita. Būtų galima labai ilgai apie tai kalbėti, tačiau transporto, kelių transporto srityje prisiminsiu, jog Europos parlamente vyko diskusija dėl jūrų transporto, dėl aviacijos. Iš tikrųjų, turime ir toliau stengtis mažai žingsniais judėti į priekį. Beje, jūs kalbėjote ir apie fotovoltaiką. Ko gero sutiksite su mano nuomonė, kad šiame kontekste būtų galima kalbėti ir apie atsinaujinančią energiją, nes Europa bent jau atsinaujinančios energijos srityje pirmauja pasaulyje. Ko gero neneiksite mano žodžių, jog mums pavyks ne tik pasiekti atsinaujančios energijos naudojimo lygį 20 procentų iki 20 metų, bet jeigu ir toliau darbuosimės taip pat efektyviai, viršysime šį tikslą. Atsinaujančios energijos dalis bus didesnė negu 20 procentų. Šiuo pasisakymu aš tikiuosi tam tikrą prasme atsakiau ir į ponios klasą klausimą, įteiravosi orą, vandenį bei didžiulę atsakomybę kuri tenka ES bei jos visoms narėms. Kitas kolega kalbėjo apie biologinį įvairovę. Neneiksiu, tai labai svarbus klausimas. Labai trumpai ir greitai aš paminėjau galbūt atskirus dalykus, komentuodama Ispanijos pirmininkavimo prioritetus. Galbūt tie užsiminimai buvo ir nepakankamai išsamus. Bet kokiu atveju mes esame išsikėlę labai aiškius tikslus. Norime, kad biologinė įvairovė būtų suvokiama globaliniu mastu, kaip rimtas iššūkis laikotarpį po 2010 metų. Taip pat norime peržiūrėti strateginį biologinės įvairovės konvencijos planą. Trečias tikslas. Norime atsižvelgti, norime, kad būtų baigtos tarptautinės dėrybos dėl prieigos prie energijos išteklių bei jų energijos išteklių paskirstimo. Taip pat norime, kad būtų įsteigta tarptautinė platforma, kuri gerintų tarpusavio sąveiką tarp mokslo ir politikos biologinės įvairovės užtikrinimo srityje. Ko gero, tai vienas iš nuotariškiausių dalykų, kuriuos savo programoje mini Ispanija. Ir galiausiai penktas aspektas. Miniu paskutinį jį, bet jis yra svarbus. Norime gerinti biologinės įvairovės netekimo ekonominių pasiekmių supratimą. Dar vienas dalykas, kuris buvo minimas e, biologinės įvairovės kontekste. Gerai suprantu, jog šis klausimas dar išeinačiame komitete jau buvo nagrinėtas. Taigi melsvasis tunas bei citės konvencija. Citės bei tunas buvo paminėti kaip pavyzdžiai. Aš nenoriu pažeisti nei parlamento, nei tarybos, nei komisijos kompetencijų. Galbūt reikėtų palūkėti, kol Europos komisija paskelbs savo komunikatą skirtą šiems klausimams. Jeigu neklystu, netrukus sulauksime komisijos pasiūlymo, o jo sulaukę galėsime tęsti darbą su atitinkama dokumentacija. Galėsime nagrinėti pasiūlymus ir galėsime apsispręsti dėl to, ką šiais klausimais siūlo komisija. Toliau. Apie biologinę įvairovę kalbėjo ir kiti parlamento nariai, komentuodami šį klausimą miškų gaisrų kontekste. Gal aš anksčiau kalbėjau nepakankamai aiškiai. Nemanykite, aš netvirtinau, kad dėl klimato kaitos dažniau dega miškai. Tiesiog norėjau pabrėžti, jog problema egzistuoja. Daug kur Europoje miškų gaisrai kelia rimtų sunkumų ir dėl miškų gaisrų netenkame biologinės įvairovės. Jeigu pažvelgtume į statistiką, suprastume, jog daugelis tų gaiš, miškų gaisrų kyla Natūra 2000 teritorijose. Taigi tokio pobūdžio biologinės įvairovės mažėjimas, nykimas atitinkamos pasiekmes, miškų gaisrai mažina ir miškų plotus. Ko gero, niekas neneiks, kad miškų mažesnis plotas susijęs su klimato kaita. Taigi aš tiesiog bandžiau pasakyti, jog miškų gaisrai vienai par kitaip susiję vis dėlto su klimato kaita. Taigi atleiskite ir nepykite, jeigu kalbėjau nepakankamai aiškiai. O jeigu jums ir dar neaišku, tai galėčiau ir išsameu šį aspektą pakomentuoti, jei jau toks pagėdavimas būtų. Dabar kiti konkretus dalykai, apie kuriuos buvo užsiminta ir kuriuos aš norėčiau sureaguoti. Ponas Zieberis vėlgi kalbėjo apie IPCC ataskaitą ir Ispaniją. Be abejo, mes pagidautume, kad taryba Europos parlamentas pasiektų starimą dėl pramoninės taršos arba misijų direktyvos. Tikrai tai yra vienas iš fundamentalių teisės aktų ir tikrai imsimės daug pastangų, kad ši direktyva būtų priimta. Ji labai svarbi. Taip pat gerai suprantame, jog nebus lengva rasti bendrą kalbą, kadangi tiek taryboje, tiek ir Europos parlamente egzistuoja labai skirtingų nuomonių šiuo klausimu. Kaip ten bebūtų, užmesgus dialogą, užėmus lankščią poziciją, aiškiai suvokiant, koks yra tikslas, šiek tiek e, paspaudus, nusileidus, sugebėsime vis dėlto gana greitai susitarti dėl IPPC direktyvos. Toliau, kiti klausimai. ko gero tie dalykai buvo kiek ir bendresnio pobūdžio, nors yra aišku ir svarbus Ispanijai. Beje, noriu pabrėžti, jog šiandien atstovauju Ispanijai, kaip ir meikaujančiai ES šaliai. Tačiau paplūdimiai arba pajūrio zonos man irgi yra labai svarbus dalykai. Norėčiau, kad mes aiškiai suvoktume, kokią, kokią funkciją kaip tik šiandien atlieka Ispanija. Galbūt visiems jums norėčiau štai ką pasakyti. Ispanijos vyriausybė atitinkama įstatymą dėl pajūrio teritorijų priėmė dar 1988 metais. Ir faktiškai šis įstatymas buvo pirmas tokio pobūdžio pasaulyje. Ir iki šiol jis yra išlikęs savotiškai pavyzdžių, kadangi jis buvo labai novatoriškas, nors jis priimtas 88 metais. Tame įstatyme išdėstyti principai yra netgi aktualesni dabar, negu buvo prieš e, daugiau negu 20 metų. Tuo labiau, kad klimato kaita, kiti dalykai tikrai įtakoja visą mūsų kultūrinį palikimą. Tai galbūt taip aš komentuočiau šį aspektą, šį įstatymą. Tikiuosi mane supratote, kai aš sakiau, jog esant reikalų galiu išsamiau pakomentuoti tinkamą įstatymus įstatymą, bet galbūt orientuokime labiau į europinius dalykus, o ne į siaurus nacionalinius. Galbūt nereikėtų maišyti skirtingų dalykų, kadangi noriu šiandien kalbėti labiau apie europinius dalykus, o ne apie nacionalinius. Ir pabaigai paskutinis dalykas. Tai susiję su biocidų reglamentu. Pone Klas uždavė šį klausimą. Taigi Ispanija be abejo irgi nori tęsti taryboje diskusiją dėl tinkamo reglamento pasiūlymo. Tačiau turime labai gerai suvokti, kokia procedūra ką tik buvo baigta Europos parlamente. Mes skirsime taryboje tiek laiko šią diskusiją, kiek reikės, stengsime, kad taryboje būtų pasiektas sutarimas. Bet vėlgi, Šis klausimas yra susijęs ir su diskusija vykusia Europos parlamente. Taigi, ko gero, pirmą reikia išanalizuoti Europos parlamente vykusią diskusiją, įvertinti tos diskusijos e, galimas pasiekmes e, aplink, aplinkai ir panašiai. Taip pat e, turime apsispręsti dėl tam tikrų išimčių dėl to, kokios veikliosios medžiagos patenka, kokios nepatenka į reglamento taikymą sritį, kokios patenka, nepatenka dėl sveikatos sumetimų, dėl aplinkosinių sumetimų ir panašiai. Bet to, kaip minėjau, reikia atsižvelgti į veikliasias medžiagas bei jų poveikį sveikatai bei ekologijai. Taigi visą tai turime integruoti į tą diskusiją, kuri jau yra įvykus Europos parlamente. Matai, kiek daug dalykų mums teks atsižvelgti. Ačiū, ponė ministrė. Tikrųjų, iš tikrųjų rekordinį laiko kiekį skiriame išsamiems atsakymams. Turbūt antrajame klausimų rate to laiko tiek daug mums neliks. Dabar kolegė Radvilė Morkūnaitė užduos savo klausimą. Gerbiama ministrė, dėkui už Jūsų pristatymą, prioritetų pristatymą. E, viena iš tų sričių tai klimato kaita, kova su ją, visiems mums svarbi tema. Ir žinoma, kad šitoje vietoje mes kalbame, turbūt turėtumėm daugiausia kalbėti apie atsinaujinančius šaltinius. Ispanija e, pirmauja vėjo ir saulės energetikoje, bet bendram kontekste, kaip ir daugeliu ES valstybių, dar iki to užsibriežto 20 procentų trūksta. Ir Problema tarp ES valstybių yra ta, kad daugelie nėra politinės valios e, imtis šitos atsinaujinančios energetikos klausimų ir, ir, ir aktyviai veikti juose. Tai mano klausimas būtų, ar e, pirmininkaujant Ispanijai būtų kažkokių na, konkrečių e, žingsnių, kad paskatinti kitas valstybės narės aktyviau atsižvelgti į šitą klausimą. Kitas mano klausimas yra dėl poveikio aplinkai vertinimo mechanizmo ir šiuo metu galiojanti direktyva dėl e, poveikio aplinkai vertinimo e, neapima tokių principų kaip nepriklausomas tyrimas, nepriklausomas vertinimas. Ir už tai dažnai susidurima su tokia situacija, kad e, formaliai ES teisės aktam ir nacionalinė teisės aktam yra atitikimas, tačiau kuomet dėl tam tikrų Įgyvendinant projektus poveikio aplinkai vertinimas yra atliekamas suinteresuotų asmenų, dažnai kyla klausimas dėl tos poveikio aplinkai analizės tikrumo ir patikimumo. Tai būtų galima paminėti ir tą patį Baltijos jūros regioną, kurių vykdomi energetikos e, projektai ir, ir kertantis Natura 2000 zonas ir tą pačią e, minint bioįvairovės bio išsaugojimą, kad vykdant e, energetikos ir kitus infrastruktūrinius projektus visgi trūksta e, nepriklausomumo poveikio aplinkoje vertinimo srityje. Tai klausimas būtų galbūt, kokia jūsų yra nuomonė ir požiūrį šito, šitą temą. Ačiū. Danke, Vittorio Prodi. Ačiū, Vittorio Prodi. Grazie Presidente, grazie signora Ministro per la sua presenza. Ačiū pirmininkė, Ačiū, ministrė. Della Spagna sul suolo e sul libro bianco. Mes labai atidžiai išklausėme Ispanijos pasižadėjimų dėl dirbožėmio ir dėl klimato kaitos. Manau, kad jūs daug dėmesio skiriate teritorijų išlaikymams ir uh, E, dirbožėmio erozijos prevencijai bei potvinių prevencijai. O taip pat siekiant išvengti, kad sausros periodai pernelyg ilgai neužsitęstų, nes gali kilti miškų gaisrų. Tos prevencinės priemonės turėtų sumažinti miškų gaisrų skaičių ir tai, atrodo, ir tai yra labai teisingas pasirinkimas. Dėl Kopenhagos galiu tik tais pritarti jums. Iš tiesų, klimato atšilimas yra toks dalykas, kurį reikia kuo skubiau sureguliuoti. Klimato atšilimas, mm, su klimato atšilimu mes susidarėme dėl, to, dėl žmonių veiklos. Reikia diplomatinių veiksmų numatyti klimato atšilimą E, sityje reikėtų pasižiūrėti, kad balio, balio konvencija būtų taikoma, kad į ją būtų atsižvelgiama. Reikia valstybės narės paraginti būti atsakingesnėmis. Pasiūlymai, kuriuos pateikė valstybės Kopenhagoje, yra nepakankami pasiūlymai. Reikia atsižvelgti į du reiškinius. Pirmiausia, Nereikia Kinijai leisti pasislėpti už besivystančių šalių nugarų, kad nieko neveiktų ir taip pat nereikia vykdyti, tiksliau reikia vykdyti tokią kampaniją, kad jungtinės valstijos pritartų siūlomai reglamentacijai šioje sityje. Ponas Peris. Ačiū. Aš abejoju, kad ministrė atsakė į kai kuriuos klausimus, bet vis tik tais dar keletą pastabų norėčiau pasakyti. Dėl korepero, tai ką sakė ministrė, mes labai džiaugiamės, tačiau ant lauro užmygti nereikėtų. Klimato kaita yra labai svarbus klausimas. Kartais mus ima pagunda tą bendrą poziciją pristatyti kaip vieną bent. Vienu žodžiu, Meksikė mes turėsime e, susitarti dėl bendros pozicijos e, ir išnekėti vienu balsu. Bet šiaip ar taip dėl korepero rezultatų mums reikia pasidžiaugti. Ir reikia pasidžiaugti dėl to, kad Meksikė, ko gero, jau kalbėsime vienu balsu. Jūs kalbėjote apie vandenį, jūs kalbėjote apie visą eilę kitų dalykų, dėl kurių jums pritariu, tačiau norėčiau pasakyti, kad esu susirūpinęs kai kuriomis problemomis kylančiomis viduržėmio jūros regiono srityje. Ten yra dažnos sausos, dėl tų sausrų dažnai kyla gaisrai, jūs e, pateikėte įvairių detalių, kaip galima su tais gaisrais kovoti, tačiau vis tik tais reikalinga uh, vystyti konstruktyvų dialogą, bei tarp europiečių mums patiems visiems reikia būti mm, solidariems. Mums reikia turėti omenyje, kad be solidarumo toli nenueisime. pirmininkaujančios Ispanijos siūlomi sprendimai yra gerai, tačiau reikia daugiau pabrėžti e, dialogo ir solidarumo svarbą. Ačiū, Kristina Kortinės Gutierės. Ačiū, ponė ministrė, ačiū, pirmininkė. Man labai džiugu, kad ministrė su mumis atvyko susitikti. Aš esu opozicinės partnerės narė, tačiau manau, kad mums reikia dirbti kartu. Ir dabar atsirado ta išsvajota galimybė kartu padirbėti dėl viduržėmio jūros labui ir e, jau dešimt metų esu Europos parlamente. Ir manau, kad reikia pirmininkaujant tokiom šalim kaip Ispanija, spręsti pietų, pietų problemas, nes iš tiesų labai skiriasi dikumėjimo mastai e, vien, vien, regionuose. Lygiai taip pat pasakytina ir apie vandenį. Vanduo yra didžiulė problema. Taip pat reikėtų atsižvelgti ir į kitus dalykus, kurie specifini pietums, pietų regionams matau, kad ministrė bando viską pastumėti į priekį ir galiu patikinti, kad šioje e, politikoje e, tikrai pasieksime ger, gerų rezultatų. Reikia ir mokslo tyrimuosius darbus bei sprendimų prieimimą integruoti. E, kol kas Europa nelabai gerai susipažinusi su viduržėmio jūros problemomis ir tuo pačiu politika neatsižvelgia į jas klausimas, kurį norėčiau užduoti. Polit... Sisteminė politika reikalinga, e, jinai tiesiog būtina, kai kalbame apie klimato kaitą. E, reikalingos ir kitos strategijos, reikalinga tokia politika, kuri akcentuotų, kas yra, e, kuri akcentuotų nusavybės klausimą, strategija reikalinga kalbant ir apie vandenį, ir apie dikumėjimą. Tai yra tiesiog bendras paketas, kurį reikėtų e, vienodai vystyti, sprendžiant klimato kaitos problemas parlamente ne iki galo turbūt suprantama, koks svarbus yra žemės ūkis, kai kalbama apie CO2 surinkimą, apie vandenį, tad manyčiau, kad mums reikėtų pagalvoti apie naujus metodus, kuriuos pasitelkę galėtumėm sėkmingiau atsodinti miškus ir geriau sugaudyti CO2. Kavė Savel. Ačiū, ponė ministrė, man labai malonu, kad atvykote su mumis susitikti girdėjau, ką jūs sakėte, po to kiti pasisakymai tiesiog Aido atsiliepė tai, ką jūs pasakėte. Norėčiau labiau pasiaiškinti dėl miškų. Galbūt galėtumėte konkrečiau papasakoti, ką e, galvojate apie miškų kirtimą ir apie jų atsodinimą. Pone Estrela. Ačiū Pone ministrė, labai džiaugiuosi dėl tos programos, kurią pateikėte. Kartelė iš tiesų aukštai iškelta. Jūs iš tiesų bandote pristatyti labai globalius bendrus dalykus, viskas yra tarpusavė labai glaužiai susiję, energetinis efektyvumas, vandens išteklių valdymas, ap, dirbožėmio apsauga, klimato kaita. Visa tai yra labai glaudžiai tarpusavėje susiję, lygiai taip kaip ir e, gamtinių katastrofų ir gaisrų prevencija gamtinės katastrofos įvyksta vis dažniau ir pasiekmes jų būna vis sunkesnės. E, Jūs pati, ponė ministrė, minėjote sausras, kurios siaučia vis ilgesnį laikotarpį ir kurios būna vis šiauresnės. Aišku, tai duoda savas pasiekmes. Ehm, be to jūs kalbėjote ir apie mm, kritulius, kurie po to iškrenta ir tie krituliai po to būna daug gausesni negu turėtų būti po didelių saustrų, kas sukelia, aišku, potvinius. Po Šnekėjote apie energetiką, jūs pati sakėte, kad norite skatinti atsinaujinančios energijos rūšis. Pirmininkaujanti valstybė savo laiku pasiūlė sukurti observatoriją, kuri rūpintųsi e, sausros klausimais. Tačiau mano klausimas būtų toks, kokių konkrečių priemonių numatote imtis, pirmininkaujant Ispanijai, kad galima būtų užkirsti kelią gamtinėms katastrofoms tokioms kaip e, sausra, potviniai, miškų gaisrai. Žodžiu, visoms toms katastrofoms, kurios turi tokias sunkes ekonominės ir kitokias pasiekmes. Karšliūtė, supratau, kad e, Ispanija e, sugebėjo sumažinti CO2 emisijas dėl savo vykdomos atitinkamos uh, politikos, tačiau nepaisant to, Ispanija dar toli gražu yra nepasiekusi e, pagal Kyoto protokolą užsibrėžtų tikslų. Ir iš tikrųjų noriu sužinoti, ką Ispanija ketina nuveikti, kad paragintų kitas valstybės ir save tame tarpe tuos tikslus iki Meksikos susitikimo įgyvendinti. Dėl gyvūnų transportų noriu paklausti, laukiame konkrečių konkrečių pasiūlymų iš komisijos jų negauname, ką pirmininkaujantis šalis ketina nuveikti, kad tokie pasiūlymai atsirastų, kad būtų sumažintas e, pervežimo laikas apribojimas ir kad būtų pagerintos e, gabenimo transportavimo sąlygos gyvūnų. Pirmininkas, ačiū labai. Paskutinis klausimas e, taip pat užduodamas Ispanijos atstovų, ponė Ajūzo. Ačiū pirmininkė trumpai kalbėsiu, nes kolegos prieš tai klausė jau praktiškai visus klausimus man, mano norėtus uždavė. Jūs kalbėjote apie cheminių medžiagų direktyvą REACH, ponė Klas taip pat minėjo REACH savo klausime. O koks, kokia situacija yra su ekonominiu poveikio įvertinimu prieimus minėtus teisės aktus. Egzistuoja cheminių medžiagų, draudžiamų cheminių medžiagų sąrašas. Iš tikrųjų e, yra vykdomos įvairios kontrolės e, akcijos e, trečiosiose šalise, tačiau mano nuomonė jos nėra pakankamos ir manau, kad reiktų atlikti atitinkamą ekonominio poveikio įvertinimą ir taryba turėtų tokį įvertinimą inicijuoti. Taip pat reikia kalbėti apie tam tikras paskatas, kurios padėtų didinti miškų plotą, nes miškai absorbuoja anglės dvideginį. Aišku, šie klausimai taip pat yra svarstomi ir Žemės ūkio komitete, kuriame rengiamas pranešimas dėl europinės miškų politikos skatinimo. E, ar jūs ketinate čia kokį nors pasiūlymų teikti? Pirmininkas, ačiū. Baigėsi antrasis klausimų ratas. Pakankamai griežtai ribojome e, klausimų laiką. Dabar skirsime 10 minučių ministrai atsakyti. Prašau. Presidente. Pabandysiu įtilpti į tą dešimt minučių. Ačiū. Vienas iš klausimų, kuriuos, minėjo, e, kuriuos uždavė prelegentai, yra susijęs su atsinaujinančiomis energijos rūšimis. Kai kalbame apie jas, man atrodo, kad yra Europos, Europos e, valia Europos mastu, kad būtų pasiekta 5 procentai atsinaujinančios energijos iki 2020 metų įvairios valstybės narės atliko ne vienodo masto darbų. Jų mastas skiriasi. Sinergija priklauso nuo valstybės narės geografinės situacijos, kai kurios valstybės Valstybėse narėse gamtiniai ištekliai irgi nevienodi. Dažnai kalbama apie tai, kad galima pasinaudoti saulės energiją, tačiau jeigu kalbėsime apie kokią nors vidaus, e, viduržėmio jūros e, šalį arba Šiaurės Europos šalį, pamatysime, kad sąlygos jose skiriasi. Galbūt reikėtų e, Šiaurės šalyse skatinti vėjo energijos vystimą ir čia pabandysiu tai, ką jūs man sakėte, mm, paskleisti toliau. Galbūt galima būtų mūsų informaciją, mums informaciją keistis ir taip turtėti viena ir kitai pusiai, tokiu būdu galėsime sėkmingiau sujungti savo pastangas siekdami tikslo, kuriam, manau, parlamentas tikrai pritarė. Jūs juk minėjote, kokie didžiausi rūpeščiai jūs legia. Jūs taip pat kalbėjote apie e, aplinko, apie poveikį aplinkai, apie poveikio analizę. Mes šiandieną stengiamės, kad e, taikomos taisyklės būtų taikomos efektyviai. Tai, ką mes taikome šiandieną, turėtų būti kaip galima, greičiau, kaip galima labiau susisteminta uh, Europos sąjunga stengiasi išlaikyti kuo didesnį skaidrumą visose srityse, ne tik tais reikėtų pasižiūrėti, kas atlieka poveikio aplinkai analizę, bet reikėtų pasižiūrėti, koks e, poveikis yra daromas visuomeniai, nes tai yra labai svarbu skaidrumui. Jeigu situacija bus tokia, kokia dabar, kokia dabar e, nušvietėte, tai reikės ieškoti kažkokių sprendimų tai situacijai spręsti. Taip pat dar vieno klausimo, vieno klausimo nereikėtų išleisti iš akių. Mes kalbame apie poveikio aplinkai įvertinimą e, pasienio kontekste. Ir mes išeiname už grinai europinės erdvės. Čia nenorėčiau nuvertinti skaidrumo svarbos Mano šalis nesiriboja su jokia ne ES valstybė. Tačiau vis tik tais reikėtų tos klausimus susijęti. Kai kurios valstybės narės savo ministerijų tinklalapiuose duoda nuorodas į visas aplinkos saugos studijas ir e, tokiu būdu prie interneto galintys prieiti piliečiai gali susipažinti su ta informacija. Jeigu norite, galėsiu e, tą informaciją pateikti jums asmeniškai, kad taip pat galėtumėte pabandyti siekti jūsų siekiamų tikslų. Ponas Prodi, jūs kalbėjote apie dirbožėmį. Jeigu galėčiau pakartoti, tai pakartosiu. Mes ir toliau bandysime stumtis dirbožėmio klausimų sprendimo linkme. E, jūs taip pat kalbėjote apie sausrą. Reikėtų galbūt išsamiu paaiškinti, kaip mes ketiname dirbti. Mes manome, kad e, Europa turi susikurti strateginius planus, kaip galėtų kovoti su, su sausros problema. Europos piliečiams ir pilietėms nei vienam iš jų neturi pritrūkti vandens. Tuo pačiu reikėtų pasižiūrėti, kokią politiką galima įgyventinti greta E, sausros e, sumažinimo politikos, kad ta sausra netaptų realybė arba kad sausra, jeigu ir ištinka, kad, pasi, tai, kad tai pasikartotų kaip galima rečiau. mūsų turimi instrumentai kovai su klimato kaita yra labai svarbus ir aš visiškai pritarčiau jums. Pirmą kartą pasisakydama kalbėjau apie jungtinės valstijas, taip pat apie besivystančias valstybės. Tačiau norėčiau dar kartą pabrėžti, kad kova su klimato kaita yra bendra visiems problema, yra problema, kurią spręsti reikia viso pas, žemės rutulio mastu. E, Europa turėtų tiesiog tempti visus už ausų ir neleisti visiems iššokti iš įsibėgėjusio traukinio, kaip tik tais reikia visus sulaikyti. Na žinoma, mes buvome šio judėjimo pirmtakai. E, ir turime visus e, skatinti iš to judėjimo neiškristi ir Meksikė atitinkamai sudalyvauti. Uh, Dar vienas dalyvis minėjo, kad kartais kyla tendencija painioti bendrą e, poziciją ir kalbėjimą vienu balsu. Kalbėti vienu balsu yra e, gerai, tačiau kiekvienas iš mūsų į tą bendrą balsą turi įnešti savo kažkokiu tai minčių. Reikėtų net ir nedidelės galimybės turint, kaip galima aktyviau pabandyti kovoti su ir kovoti su klimato kaita reikėtų nusikar, nusistatyti aiškius tikslus ir vienas iš aiškių tikslų jau yra nustatytas šiems metams, būtent e, susitikimas Meksike. Jūs kalbėjote apie sausros problemą viduržėmio jūros baseine. Čia norėčiau priminti, kad 2007 metais Europos komisija priėmė komunikatą dėl sausros ir dėl e, retų geriamo vandens trūkumo, e, kur davė daug pasiūlymų tiek nacionalinių lygmenių, tiek Europos lygmenių. Buvo suburta ekspertų grupė. Tai ekspertų grupė, į tą ekspertų grupę įsijungia Ispanija, Prancūzija, komisija ir šios grupės nariai. O Šiaip suprantu, kad viduržėmio jūra yra labai specifinis regionas, tad iš savo pusės mes pabandysime labai ryštingai prisidėti prie Europinės strategijos kūrimo, kad sumažėtų socialinis, ekonominis bei aplinkosauginis poveikis atsirandantis dėl sausros ypatingai Viduržėmio jūros regione. Ką tik minėjau dvi konferencijas, jos ir turėtų leisti mums praturtinti tą savo poziciją ir ją sutvirtinti. Pone Gutierės, jūs minėjote, kad labai svarbu, kuo didesnį dėmesį skirti mokslo tyriamajam darbui. Taip visiškai su jumis sutinku, tą ir minėjau pirmą kartą pasisakydama, kai kalbėjau apie vandens laikymą, bet nepaisant, nuo, vis, nepaisant visų veiksmų, kurių ketiname imtis ir kurių imamės, vis tik tais visada reikia turėti omenyje mokslo tyrimą į darbą ir niekada jo nereikia išleisti iš akių. Vakar Ispanijoje dalyvavau posėdyje, kur buvo šnekama apie bioįvairovę. Ir tiek ten tiek čia buvo šnekama apie tarptautinę platformą, kurioje būtų sujungta biotehnologijos e, politika ir panašiai. Žinau, pirmininkė, kad, žemės ūkio, e, kad apie žemės ūkį negalėsiu ilgai pašnekėti, nes liko labai nedaug laiko. Parlamento žemės ūkio komitete galbūt pašnekėsiu daugiau žemės ūkio klausimais, tačiau uh, E, nes čia mes daugiau dėmesio skiriame klimato kaitai e, ir aplinkosaugai bei neigiamo poveikio sumažinimui. Tad pabandysiu, dar, e, pabandysiu kalbėti dar trumpiau. Tad šiandien pabandysiu būti trumpesnė dabar, o po pietų, jeigu norėsite, galėsite e, išgirsti išsamesnį mano pasisakymą apie žemės ūkį. Su gyvuliais, jų gabenimu bei apsauga yra susiję labai daug klausimų. E, čia atsiliepiu į pono Šliterio užduotą klausimą. Mes turime gana greitai rasti susitarimą dėl augi, gyvūnų augintinių, kad mūsų susitarimas galėtų pirmą Liepos įsigalioti. Taip pat dėl gyvulių gerbuvio reikėtų susitarti, dėl tų gyvulių, kurie yra naudojami bandymams. Čia jau parlamentas techninius aspektus yra aptaręs, komitologijos taip pat nes bet kokiu atveju čia bus sąsaja su Lisabonos sutartimi. Bet to reikėtų spręsti žymėjimo klausimus, kad vartotojai žinotų tiksliai, ko jie gali tikėtis. Žinau, kad jūs šiandieną jau diskutavote apie žymėjimą šiandieną, apie gyvūnų gerovę diskutavote. Uh, labai svarbu tuos klausimus, kaip galima geriau ir aiškiau išspręsti ir pristatyti vartotojams, kad jie galėtų atsižvelgti į kiekvieną produktą ir vartodami tuos produktus taip pat galėtų prisidėti prie gyvūnų gerbuvio gerinimo. Temų įvairovė didelė, tos temos sprendžiamos įvairiuose sektoriuose, pasektoriai įvairūs yra sukurti, tačiau mano nuomonė Turėtumėm greičiausiai išspręsti klausimą, kaip geriau gabenti gyvūnus augintojus ir kaip užtikrinti geresnį bandymams naudojamų gyvūnų e, gerbuvi. Visais šiais klausimais mes dirbsime, bet įmanomas dalykas, kad pirmininkaudami visko išspręsti negalėsime. Žinau, kad lieka dar klausimų, į kuriuos neatsakiau, galbūt e, pabandysiu atsakyti į e, klausimus grupėmis. Pone Ajūso, pone Estrėja ir pone Gardė Saval klausė apie miškus ir apie miškų apsaugą. Kalbant apie miškus, reikėtų turėti omenyje platesnį kontekstą e, - tiek aplinkosauginį, tiek socialinį, tiek ekonominį. 27 valstybių Europoje miškų plotai sudaro šiek tiek daugiau nei 42 procentus ploto. Vien tik iš šio skaičiaus matome, kaip svarbu miškus yra saugoti. Yra ir daugiau elementų, į kuriuos reikia atsižvelgti - klimato kaita, bioįvairovės e, mažėjimas, dikumėjimas, e, CO2 sugaudimas. Tiek floros, tiek e, faunos apsauga, nes Tai padeda vystytis ir formuotis dirbožėmiui. Visi šie argumentai rodo, kad iš tiesų labai svarbu rengti konferenciją kuo aukštesniu lygiu, kurioje išnekėtumėm apie miškų apsaugą kad galėtumėm joje surasti e, ekonominį aplinkos sauginį e, ir socialinį konsensusą. Labai atsiprašau, kad viršėjau savo skirtą kalbėjimui laiką. Stancija. Ačiū, ponė ministrė. Manau, kad mūsų diskusija vyko tikrai iš esmės per tas pusantros valandos. E, iš tikrųjų pastebėjome, kad iš abiejų pusių suinteresuotumas ir e, nusiteikimas darbų yra labai didelis. Mes tikime sėkmingo Ispanijos pirmininkavimo, linkime jums sėkmės taryboje, mes savo ruoštus tenksime prie jos prisidėti savo darbų parlamente ir tikimės jūs dar kartą išvysti mūsų komitete. Ačiū labai, posėdis baigtas.